I tell you what I know. Yeah, do you know this? Dear colleagues, take seat. Call our meeting. May I consider... Na, kolegos, e, prašom susėti, pradėkime posėdį. Ar galima laikyti, kad darbo tvarkė patvirtinta? Ačiū. Protokolas posėdžių įvykusių nuo lapkričio 11 iki sausio 8. Ar jeigu nėra pastabų, galime laikyti protokolus patvirtintais. Ačiū. Turiu du pranešimus. Pirmiausia, vicepirmininkas Katainenas sutiko atvykti į ekonomikos komiteto posėdį ir pristatyti komisijos pasiūlymą dėl Europos strateginių investicijų fondo įsteigimo. Sekretariatas šiuo metu palaiko kontaktus su komisija, ko gero kitą savaitę tai vyks, tačiau dar e, daromės dėl laiko. Ir, kaip tikriausiai žinote, Europos parlamentinė savaitė įvyks 3-4 vasario kur dalyvaus nacionalinių parlamentų atstovai, skaitant konferenciją dėl buvusio 14 straipsnio ir per tą savaitę mes surinksime parlamentinį komiteto posėdį, tai bus vasario 3 dieną nuo 11.15 iki 13.15 minučių šis posėdis bus suskaidytas į sesijas. Pirmiausia, bus skirta dalis ES koordinacijai dėl agresyvaus mokesčių planavimo, mokesnio sukčiavimo ir mokesčių vengimo. Ir antra dalis dėl priežiūros institucijų užsimančių finansinių paslaugų priežiūrą, ypač bankų sąjungos e, kontekste e, e, nepriklausomumo ir atsakomybės. Raginu kolegas dalyvauti šiuose posėdžiuose. Manau, kad bus labai naudinga apsikeisti šiais klausimais nuomonėmis su nacionaliniu parlamento atstovais. Tokie pranešimai. Dabar periname prie ketvirtojo darbo tvarkės klausimo. Pinigų rinkos fondai. Turime aptarti labai daug pakeitimų. Iš viso yra 704 pakeitimai pateikti dėl Ninos Džil pranešimo, todėl dabar svarstysime pakeitimus, o balsuojame bus komitete vasario 23-24 dienomis. Taip pat turiu informuoti komitetą, kad gavus ECR frakcijos prašymą, ekono koordinatoriai nusprendė, kad poveikio vertinimas turi būti atliktas dėl 22, 23, 25 ir 27 pakeitimų. E, tai turėtų padaryta, būti padaryta iki vasario vidurio, prieš numatytą balsavimą vasario 23-24 dienomis. Dabar pasirinktas poveikio vertinimo e, vykdytojas ir tas poveikio e, vertinimas bus parengtas šiomis dienomis. Daugiau nieko neturiu ką pasakyti apie šio labai svarbaus teisės akto E, prieimimą. Dabar žodis Ninai Džil. Ačiū pirmininkė, labas rytas, kolegos. Pirmiausia, norėčiau trumpai pristatyti, kas yra pinigų rinkos fondai. E, tiems, e, kurie nesidomėjo to pastaraisiais mėnesiais. Žinome, kad tie fondai yra labai svarbi trumpalaikė investicijų priemonė. Čia yra investuojama daugiau kaip šimtas milijardų eurų. <clears throat> Ir aš viskai puikiai suprantu, kokį vaidmenį vaidina pinigų rinkos fondai trumpalaikiam pinigų valdymui, investuotojams ir besiskolinantiems. Taip pat suprantame, kokias didelę dalį šios srities e, sudaro vietos valdžios institucijos pasinaudodamas tam, kad valytų savo perteklinės lėšas. Tačiau svarbu suprasti, kad pinigų rinkos fondai yra visgi investiciniai fondai, e, kuriems kyla įvairiai rizika. Todėl aš manau, kad šis reglamentas turėtų e, būti skirtas e, pažeidžiamoms tų sritims investuojant lėšas ir užtikrinti, kad tai išliktų trumpalaikis finansavimo šaltinis bankams, šiaip finansų pramoniai. Kaip sakėte, yra pateikta 704 pakeitimai. Ir noriu padėkoti visiems kolegoms už jų didžiulės pastangas, ypač šešėliams pranešėjams. Šiandien norėčiau pakalbėti apie bendras kryptis tų pakeitimų, o ne analizuoti visus juos. Ir nors pasakyčiau, kad yra, yra nemažai pakeitimų, visgi iš diskusijų su kolegomis, kolegomis mūsų tikslai didelį dalimi sutampa, tačiau mūsų požiūrės šiek tiek skiriasi, kaip pasiekti tų bendrų tikslų. Taigi vietoj to, kad e, komentuočiau kiekvieną pakeitimą, norėčiau išskirti didesnės e, grup, pakeitimų grupės pagal temas. dėl na, tų svarbiausių pasiūlymų, kurie nebūtinai labai smarkiai skiriasi, kaip atrodė galbūt iš pradžių. Ir pirmoji problema, ką pinigų rinkos fondai, kur pinigų rinkos fondai gali investuoti. Pagal įvairius pakeitimus e, matome, kad yra tarppartinis pritarimas išplėsti e, įmonių turtą, į kurį galima investuoti, ypač e, turtų padengti e, vertybiniai popieriai čia turėtų būti tinkamas investicinis turtas. Aš suprantu atpirkimo kontraktų svarbą taip pat, tačiau manau, kad jie turėtų būti susijęti su griežtomis sąlygomis kaip e, parašyta ir jūsų pirmininkė viename iš pakeitimų. Aš taip pat manau, kad e, yra nemažas pritarimas uždrausti išorės paramą. Tai yra svarbus žingsnis, kad e, tie fondai būtų stabilesni ir būtų panaikintas ryšys su remiančiais bankais. Dėl diversifikacijos ir likvidumo tvarkos yra įvairių skaičių, kurie yra pateikti. Tačiau aš manau, kad mes ko gero galėsime pasiekti kažkokį kompromisą šiuo klausimu, kad pasiektume tą tikslą, kad pinigų rinkos fondai būtų kaip galima likvidesni ir kad būtų galima užtikrinti, kad jie investuoja į, į įvairių, įvairių turtą, į diversifikuotą turtą. Ir vienas dalykų, kurį aš norėčiau pabrėžti, tai yra didesnis skaidrumas. Aš manau, kad tai yra didžiulis prioritetas daugeliu iš mūsų. Ir e, dažnesnis informacijos pateikimo reikalavimas turėtų būti taikomas, taip, taip pat dažniau turėtų būti vykdomi bandymai nepalankiamis sąlygomis. Todėl aš džiaugiuosi tą paramą e, tokiams nuostatoms, kurie egzistuoja. Ir manau, kad Čia reikia pabrėžti štai ką. Yra tam tikras sutarimas kai kuriais klausimais. Tačiau, aišku, yra ir nemenkų politinių nuomonių skirtumų dėl įvairių aspektų. Ir svarbiausia, kaip tvarkyti su sisteminė rizika. Tai suvaizduojama rizika. Aš pritariu įvairioms idėjoms, kurios e, pateiktos kolegų šiuo klausimu. Ypač e, džiaugiuosi šešėlinių pranešė idėjomis. Ir pirmoji nauja idėja yra e, mažo kintamumo grinoji turto vertė. Šis, šie pasiūlymai yra pateikti Briano Heizo, taip pat e, jūsų pirmininkė, nors tai yra šiek tiek kitoks požiūris. Be to dar yra pasiūlymas naudoti kintamą akcijų modelių LD šešėlinio pranešėjo. Turbūt šiandien pranešėjai patys kalbės apie savo pakeitimus, aš detaliai neaiškinsiu. Tačiau yra ir labiau nusistovėjusių galimybių, kurios mums gerai pažįstamos yra. Viena ir tai, pono Lamasūro, pono Kadako pasiūlymai ir mokesčių ir vartų galimybė, kurią pasiūlė ponas Kamalis ir ponas Heizas, man atrodo. Tačiau pateikta taip pat ir radikalių pasiūlymų kurių nesame anksčiau regėję, tai yra pinigų, pinigų rinkos fondams taikyti bankų likvidumo reikalavimus ir taikyti bankų priežiūros sistemą. Taigi reikia dar pasidarbuoti ir išsiaiškinti, koks būtų geriausias kelias. Vienas iš kitų klausimų, kuris yra iškeltas, ir jis yra labai aktualus šiuo metu, tai yra apmokestinimo klausimas. Aš pritariu negastavimams, kurios išreiškė žaliųjų šešėlinį pranešę Žiolį ir ponas Masi iš Guoja. Labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų jokio ryšio čia su mokesniais rojais. Aš visiškai tam pritariu Ir turint galvoje kitas diskusijas mokesčių klausimais, tai šis klausimas šiame pranešime taip pat keliamas. Na ir mano požiūriu, aš manau, kad yra labai svarbu rasti <coughs> svarbiausių sutarimo taškus. Ir aš dirbsiu kartu su šešėliniais pranešėjais, rengdama šešėlinius prane... E, komer... E, kompromisinius pakeitimus. Ir turime šelnių pranešėjų sustikimą kitą pirmadienį. Turiu pasakyti, kad labai svarbu pasiekti subalansuotą kompromisą, atsižvelgiant į vairių frakcijų e, požiūrį. Jeigu ne, nebežvelgsime į viską e, lankščiai, tai Tai bus tas pats scenarius kaip ir per praėjusią kadenciją. Ir baigdama norėčiau iškelti du klausimus iš dviejų skirtingų sričių. Manau, kad e, tie, kurie norėtų per daug e, smarkiai nereguliuoti čia, tai noriu pasakyti, kad tai yra tikrai nepriimtina labai daugam šiame parlamente. Ir e, taip pat ir taryboje tai nėra priimtina. Ir Kiek mes manytume, kad šis sektorius gali pats save prižiūrėti, turime turėti galvoje, kad, kad tai yra tas sektorius, ypač pastovios grinosios turto vertės įmonių sektorius. Ten vieni kitus labai gerai pažįsta, jie vieni iš kitų skolinas ir skolina ir būtent čia atsiranda didelių problemų, kur gali kilti sisteminė rizika. Todėl labai svarbu tai pripažinti. Reikia tinkamo reguliavimo, kad tokie nuogastavimai būtų sprendžiami. Ir tiems, kurie mano, kad visas problemas galima išspręsti, jeigu juos palaipsniui panaikinsime tuos pinigų rinkos fondus. Tai aš nežinau, kokių pasakmių tai gali turėti Europai. Mūsų likvidumui, investicijų prieinamumui Europoje. Jų laipsniškas panaikinimas nereiškia, kad bus konverguojama visų fondų į kintamos grinosios turto vertės pinigų rinkos fondus. Na, nežinau, kaip atsira, čia įvyktų, nes idealiame pasaulyje visi nori, kad jų pozicija būtų pirmaujanti. Tačiau, jeigu parlamentas, ekonomikos reikalų komitetas nesugebės e, rasti sprendimo, tai labai prastai įtakos e, komiteto ir parlamento autoritetą dėl to, kad mes, mums nepavyko susitarti. Dėl to, kas mano nuomonė yra labai svarbus dokumentas. Pirminkė, norėčiau baigti kalbėti ir norėčiau išklausyti šelnių pranešėjų ir kitų nuomonių dėl to, kaip turėtume elgtis toliau. Ir galbūt jie galėtų paaiškinti savo pasiūlymus šiek tiek detaliau. Thank you to the rapporteur. So the first... Ačiū pranešėjai. Pirmiausiai, Brian Hayes yra EPP šešėlis pranešėjas. Norėčiau pirmiausiai paklausti, paprašyti, padėkoti Ninai Gil už jos darbą, taip pat norėčiau pagirti ir kitus šešėlinius pranešėjus, su kuriais dirbome. Aš esu naujas komiteto narys, o esu e, labai giliai įsiskaitęs į diskusijas, kurios vyko komitete per praeitą kadenciją tikrai daugiau galbūt karščio negu šviesos e, matyti iš tų diskusijų. O užduotis, kaip sakė pranešėja, mūsų visų užduotis, yra pasižiūrėti, kaip galima išspręsti šį klausimą per laikotarpį, kurį esame nusimatę. Ir mes turė, padarysime didelį pokytį, jeigu taip mums pavyktų padaryti. Uh, E, turime paketą priemonių, kurios skirtos e, spręsti sisteminės rizikos problemas, apie ką kalbėjo Nina. Ir šiaip jau šis rytis yra labai įvairialypė, veikia įvairų subjektą ir to taip pat neturime pamiršti. Jeigu mes parengsime pasiūlymą, kuris bus e, pateisinamas, tai tuomet taryba jam tikrai pritars ir mes turime paaiškinti, įdėkti aiškumą šį klausimą. Tas klausimas yra balai prieštarinkas. Ir e, šešėliniai pranešėjai taip pat turi suvokti, kas yra svarbiausia. Tokiu būdu mes parengsime stiprų pasiūlymą trilijono eurų vertės e, sritis, pramonės sritis Europoje yra tai, kuo mes užsiimame. Tai yra ne tik skolinimas MVI, bet ir didelėms bendrojams, NVO vyriausybėms ir e, mažmenininkams. Taigi tos lėšos yra labai svarbios ir mes dabar bandome panaudoti kapitalo rinkas, pasitelkti turimą likvidumą Europoje, kaip galima geriau. E, bet ne viskas yra proporcinga ir kartais atsiranda nepageidaujamų išdavų. Man atrodo, kad tokios tendencijos gali būti labai pavojingos. Aš kaip ir kiti šešėliniai pranešiai sieksiu kompromiso su Nina Gil, e, su šiuo komitetu, nes poveikis bus labai didelis, nes mes e, galėsime pasiekti rezultatų ir spręsime rizikos e, problemas, nes tai yra aktualu. Uh, Europoje neturėjome problemų dėl to. Ir e, Amerikoje kilo tų problemų e, ir dėl tai buvo po Lehman's, Lehman's Brothers e, žlugimo. Ir dabar mes turime galbūt ir nedėlį, bet turime šansą e, pasiekti rezultato. Mes iš visų 28 šalių Europos parlamento nariai galime užtikrinti, kad nebūtų pas mus tokių dalykų ir įdėkti sistemą, kuri būtų e, proporcinga, bet ir teisinga. Keletas pakeitimų, kuriuos aš pateikiau frakcijos vardu. Daugiau kaip 700 yra pakeitimo. Mano uh, pakeitimai susiję su uh, priemonėmis susijusiomis su pastovios grinojo turto vertės e, fondais ir su tinkamu turtu. E, man atrodo, kad E, jeigu mes per nelik griežtai reglamentuosime e, tokius fondus, tai pinigai paliks Europą. Ir tuo metu, kur, kur mes turime problemą ekonomiką, tai nebūtų protinga, todėl aš pripažįstu, kad dėl e, tie pastoviosios gynosios vertės fondai, tiek kintamos vertės turėtų dalyvauti Europos ekonomikoje ir turime, ir turime jos veiksmingai reguliuoti. Ir galiausiai manau, kad geriausias sprendimas reikėtų, kad pastoviosios e, vertės fondų atveju būtų pasiektas kompromisas, kad reglamentas galėtų pasistumėti į priekį, kaip sakė pranešėja. Mano pasime, pasiūlymas yra e, reguliuoti trijų rušių fondus. Mažmeninius fondus, e, kurie prieinami labdaringos organizacijoms, nepelno organizacijoms, viešosiams įstaigoms ir individams. E, Toliau, pin, e, vyriausybių pinigų rinkos fondais, kurie turėtų e, investuoti 99 procentus e, savo fond, lėšų į vyriausybės vertinius popierius. Šiuo metu maždaug 10 procentų pinigų rinkos sektoriaus Europoje investuoja į vyriausybės vertinius popierius. Tai labai smarkiai skiriasi nuo jungtinių valstybių modelių, kur kur kas didesnė mažmeninė dimensija negu e, vyriausybė ar institucinė dimensija. Kai mes mus lygina su JAV, e, tai nelygina šių dalykų. Svarbu tai pripažinti. Ir paskui mažo kintamumo pinigų rinkos fondas, kuris būtų prieinamas visiems investuotojams, tačiau jis galėtų tik tai panaudoti amortizuotą išlaidų apskaitą. E, trukmiai mažiau negu 90 dienų. Didesniai trukmiai e, vertinimas turėtų būti pagal rinkos e, vertę ir modelio vertę. Tačiau mažmeniniai e, fondai ir mažo kintamumo pinigų rinkos fondai būtų reguliuojami pagal griežtą sistemą likvidumo prasme ir išpirkimo vartų prasme. Ir mano pasiūlymą galima būtų apibūdinti kaip mokesčiai ir vartai plus pasiūlymą. Manau, kad tai pakankamai sąžiningas vertinimas to, ką aš siūlau. Trumpai apie likvidumą. Aš padidinau likvidumo ribas nuo 15 iki 10 ir nuo 20 iki 30 procentų. E, per šešėlių pranešėjų sutikimą su Junktinių valstybių e, atstovais mes buvome informuoti, kad didžiausia jų reformos dalis buvo likvidumo didinimas. Ir tai prasminga, jeigu nori turėti daugiau pinigų tai, e, fonde, tai vienas geriausių argumentų e, siekiant susidariauti su šokais. Tačiau likvidumo klausimu aš esu atviras ir kompromiso paieškoms, e, siekiant, kad visą tai veiktų. Ir šį klausimą galime analizuoti detaliau. Tačiau aš maniau, kad pastiprintas likvidumas savaitės ir dienos rėmose yra svarbiausia reforma, dėl kurios mes turėtume sutarti, nepaisant to, kokie būtų procentai. Dėl kredito reitingų skirtingų. E, komisija siūlo a, uždrausti išorinius vertinimus, tai paveiks negatyviai rinkas ir e, investuotojai turi turėti tam tikrą barometrą, a, e, pagal kurį galėtų spręsti, kokia yra kokybė, koks yra likvidumas tų fondų. Ir mes siūlome išlaikyti išorės reitingavimą, bet nacionalinės kompetentingos institucijos, institucijos turėtų uh, duoti pritarimą. Uh, Taip pat aš pateikiau pasiūlymus dėl diversifikavimo griežtesnių standartų, kad mes užtikrintume, jog pinigų rinko fondas nedaugiau kaip 5 procentus į vieną subjektą investuotų ir e, tiek pastoviosios, tiek kintamosios grinojo turto vertės fondams turėtų būti taikomi griežti diversifikavimo reikalavimai. Mes turime užtikrinti, kad pinigų e, fondai neinvestuotų benelik stipriai į vieną kažkokį tai subjektą. E, Taip pat mes turime užtikrinti e, aiškiai apie tai kalbėti e, komitete, aiškiai kalbėti apie tai su visuomenė. Aš esu labai atviras dėl likvidumo dalykų ir man atrodo, kad reikia ieškoti išėties, kuri būtų gera tiek pastovusius, tiek kintamosios grinotų ties fondų. Dėl skaidrumo visiškai pritariu Ninai. Aš siūlau e, kas savaitę skelbti tiems fondams likvidumo rodiklius investi, por, e, investicijų portfelį ir panašias detalės. E, skaidrumas yra labai svarbus, tinkamas turtas, siūlau pakeitimus, kurie leisų pinigų rinkos fondams pirkti tam tikrus komercinius vekselius pagrįstus turtu. Aš siūlau paketą, kuris, mano nuomonė, E, sprendžia sisteminės rizikos klausimus, bet taip pat mes sugebėsime e, užtikrinti, kad šis rytis galėtų išlikti, egzistuoti ir žengti į priekį. Ir e, aš bandau žiūrėti iš įvairių pozicijų į šį paketą. Manau, kad tai svarbu šiai pramonės ryčiai, finansavimui Europoje ir mūsų parlamentui labai svarbus šis dokumentas. Manau, kad mes, pritaikydami derinį priemonių, galėsime išlaikyti šį pasiūlymą ir pasiekti rezultatų. Ačiū, pirmininkė. Toliau pasisakys Saidas Kamal, šešėlinis panešėjas EKR vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš sveikinu sutarimo dvasę E, kurios laikosi tiek pranešė, tiek Brainas. Aš manau, kad e, tą galima pasakyti ir apie kitų frakcijų atstovus. Praeitą kadenciją aš e, užsėmiau šio klausimu ir tai tikrai yra labai sudėtingas klausimas. Galbūt dabar mes apsiraminome ir nebėra tiek daug aistrų. Pasižiūrėkime, kaip viskas klostysis toliau. Ir Viena skiriamoji linija yra susijusi su pastovios ir kintamosios grinojo turto e, vertės fondais. E, kai kurie mano, kad kintamosios vertės fondai yra e, patys svarbiausi. Iš tikrųjų, dėl jų nėra jokių problemų, jeigu nežaisime istoriją, bet pasižiūrėkime į kitą pusę, į pastoviosios grinojo turto vertės grinų, pinigų rinkos fondus Apie tai kalbėjo e, Brianas. Jeigu pažiūrėsime e, ne, ne tiek į JAV, bet šiaip į pačią problemą, tai tada reikia galvoti, kaip spręsti problemą, kaip išsklaidyti abejonės, nes kai kurie e, parlamento nariai nori atsisakyti iš vis tokių fondų, tų pastovusios vertės. Bet e, kai kurios, ir taip pat kai kurios valstybės narės e, nori to, nes tada viskas e, pavirs kintamosios grinojo turto vertės fondais. Bet mes taip pat turime galvoti apie problemas, kurios susijusios su pastaraisiais fondais. Ir jeigu visi pinigai pereis į kintamosios vertės fondus, žinome, kas atsitiks. Ir tai paprastai būna pramonė visuomet ir technologijos visuomet užbėgs už akių teisėkuros aktams ir bus e, rasta įvairių spragų, įvairių išeičių ir tada mes e, kalbėsime apie nereguliuojamas privačias investicijas. Komisija E, galbūt pateiks pasiūlymą, o po poros metų mes savo komitete vėl pradėsime kalbėti apie pasiekmes, nes būsime atsisakę pastoviosios grinojo turto vertės e, fondų. E, ir tada pradėsime galvoti, kaip reglamentuoti, reguliuoti neprižiūrimus, nereguliuojamus privač, privačius investavimus. Ir manau, kad geriausias sprendimas būtų uh, pa, išlaikyti pastoviosios vertės fondus, bet uh, nubrėžti tam tikras veikimo taisyklės. Uh, turime žiūrėti ir į smulkmenas ir kaip spręsti problemas dabar. Vienas dalykas yra diversifikavimas. Reikia užtikrinti, kad nebūtų pernelyg e, didelės rizikos prisimta investuojant į kažkokį vieną turtą ir pateikta yra iš įvairių frakcijų pakeitimų e, šią linkme. Visi sutinka, kad buferis kažkokia apsauga yra arba rezervas yra labai e, aiški priemonė. Daug kas e, pritarė tai priemonė. Pavyzdžiui, aš nenoriu užsidaryti, aš e, padėsiu lėšas į rezervą, bet e, ir viskas bus gerai. Dėl diversifikavimo mes e, turime užtikrinti, kad bus pakankamai turto, kad būtų galima greitai investuoti į juos. E, kalbėjome su investuotojais, turime kalbėti su investuotojais į pastovaus ir kintamojo e, turto vertės fondus, aiškintis, ko jie norėtų. Ir jeigu pasižiūrėsime į turtą įvertintą pagal riziką, turime taip pat žiūrėti, ką daro bankai. Uh, E, reikia žiūrėti į ryšius. Tie fondai gali turėti su patronuojamomis bendruomis ir taip pat imtis priemonių, kurie stabilizuotų fondus. Aš pritariu Brianui, jis ieško kompromiso dėl kintamosios grinojo turto vertės e, fondų. Ir vėlgi kredito reitingo agentūros šis klausimas, kredito reitingavimas. Kodėl mes grįžtame prie šio klausimo. Ar sakome, kad mūsų pačių kredito reitingavimas yra nepankamai geras? Man regis, mes turime kelti rimtus klausimus. Ar e, kažko nepastebėta per e, kredito reikalavimus? Jeigu e, problemų yra, tai gal reikia sugriežtinti reglamentavimą. Ir mes taip pat turime suprasti, e, kodėl e, žmonės investuoja į pinigų rinkų fondus ir į bankus. E, pasižiūrėkime į viską iš atstumo, aš suprantu problemą, su kuriomis susiduria pranešėja, e, tokios pačios tos problemos kaip ir ankstesnio pranešėjo, kuris užsėmė šiuo klausimu, bet mes turėtume skatinti diversifikavimą, e, nušviesti plačiau viską šiame sektorė ir rasti priemonės, kurios reglamentuotų deramai tiek pastoviosios, tiek kintamosios grinojo turto vertės e, pinigų rinkos fondus. Ačiū dabar Peter Jėcek, Aldė. Ačiū pirmininkė. Labas rytas, kolegos. Mano tikslai yra tie patys. Užtikrinti, kad rink, pinigų rinkos fondai finansuotų realią ekonomiką. Mes jau girdėjome, kad kalbama apie 3 milijardus, 3 milijardų eurų vertės atsiprašau, tri, <laughs> trilijono eurų vertės e, sektorių Ir jeigu kalbėsime apie pagrindinės e, problemas, e, apie rezervą, kuris buvo minimas komisijos pasiūlyme, man atrodo, kad tai yra protingiausia, labiausiai subalansuota išeitis e, Jau kalbėsime apie mm, pastoviosios ir kintamosios grinojo turto vertės fondus. E, skaidrumas, e, rizikos valdymas, finansinis stabilumas tai yra svarbiausi dalykai. Ir mes sukurtume e, mechanizmą, kuris apimtų tuos visus elementus ir kuris leistų įvertinti vertę pagal turto, rinkos, rinkos vertę dar norėčiau pakartoti pagrindinius pasiūlymo principus. E, pasiūlymas e, ragina pastoviosios vertės fondus naudoti rinkos, e, įvertinimo pagal rinką modelį. Ir tai susiję su fiskaliniais tam tikrais privalumais, atsiskaitimu per vieną dieną ir panašiai. Pastovios turto vertės partijas fondo valdytojas e, turi du e, pasirinkimus esant pelnui išduodamas kuponas, kuris leidžia įregistruoti pajamas kaip kapitalo pajamas arba galima atsijimti perkelti tam tikrą dalį akcijų į investuotojų portfelį. E, pastavios vertės E, fondais, e, jeigu mes e, įdėksime tinkamas taisyklės, mes užtikrinsime saugų jų veikimą. Aš manau, kad tai, ką mes dabar svarstame, yra labiausiai subalansuota galimybė, kuri išsprendžia įvairių reglamentuotojų susirūpinimą ir taip pat komisijos susirūpinimą Pastoviosios vertės turto fondai bus labiau uh, priimtini investuotojams ir aš pritariu komisijos pasiūlymams dėl diversifikavimo ir likvidumo koeficientų. Reikalavimai yra griežti uh, ir apribojimai bus susijęs su uh, kokybė to turto, į kurį investuojama yra. Mes esame pateikę pasiūlymų 72 pakeitimus, bet norėčiau paraginti visus konstruktyviai dirbti, žengti į priekį, kad galėtume pasiekti kompromisą. Šis dokumentas yra nepaprastai įdomus ir taip pat pasisakyčiau už tai, kad mes tvirtą poziciją komitete ir parlamente patvirtintume ir labai vertinu pranešėjus ir kitų šešėlinių pranešėjų bendradarbiavimą. Ačiū. Ačiū. Fabio Damasi, GUE frakcija. <clears throat> Ačiū pirminkė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti pranešėjos pasiūlymu, kad reikia patvirtinti šį dokumentą, nes kuomet aptarėme finansinių reformų klausimus ar bankų struktūrinių reformų klausimus, mums e, sektoriaus atstovai sako ir kolegos sako, kad yra pavojus, kad gali veikla persikelti į šešėlinę bankininkystę. Todėl mane stebina, kad e, šešėlinės bankininkystės klausimus e, įmame spręsti, bet mums sakoma, kad nereikia kišti ten rankų. Taigi mūsų požiūris kad yra toks, kad reikia kažką padaryti, reikia atlikti mūsų darbą, nes kitaip e, būtų neatsakingas požiūris daryti. Nu, šiek tiek nerima kelia tai, kad netgi pas, pasakymas šešėlinė bankininkystė nėra paminėta motivacijoje, dėl ko siūlomas reglamentavimas. O tai norėtume pamatyti. Mano kolegos Nina, Brianas ir kiti pabrėžė, kad čia kalbama apie trilijono eurų rinką. Sutinku, čia daug yra pinigų tame sektorėje, tačiau mūsų išvados šiek tiek išsiskiria, nes mes manome, kad būtent dėl to, kad čia yra tiek daug pinigų šiame sektorėje, turime nukreipti, pasitengti nukreipti tuos pinigus į vertingesnį jų panaugojimą, saugesnę investicinę aplinką, o ne palikti šešėlinės bankininkystės sektorėje. Dėl mūsų pakeitimų, tai mes manome, kad pinigų rinkos fondai yra šešėlinės sektoriaus dalis ir todėl jie turi būti taip ir apibūdinti ir atitinkamai reguliuojami. Mes pritarėme rekomendacijos, kurias pateikė JOSKO, Europos sisteminės rizikos valdyba ir kitos institucijos, kurie sako, kad, e, kad fondai veikia panašiai kaip bankai ir todėl jiems turi būti taikoma rizikos prevencinė prie, e, prie, priežiūra. Be to mes matome, kad pastovas grinosios vertės turto fondai apsimeta tuo, ko jie nėra. Jie yra likvidus panašus, panašus pinigus pakaitalas. Tai yra neteisinga, neteisingas įspūdis. Tai ypač didelė rizika yra mažinėms investuotojams, kurie nėra e, mažiau informuoti, e, gali pakliūti informacijos asimetrijos situacija ir todėl mažmeniniai investuotojai neturėtų į šios pinigų rinkos fondus investuoti. Mes siūlome juos laipsniškai panaikinti per ateinančius penkerius metus. Mes manome, kad tai smarkiai padidintų rinkos skaidrumą, sumažintų susi, susijėjimo ir sisteminės rizikos pavojų ir atitiktų tarptautinės rekomendacijas, kurias ką tik pacitavau. be grinojo turto vertės buferio, kaip siūlo komisija, tam mes pritarėme. Mes manome taip pat, kad perinamajam penkerių metų laikotarpiai pastarosios vertės fondai turėtų numatyti išpirkimo mokesčius. Jeigu likvidus turtas mažesnis yra negu 50 procentų viso turto, tačiau mes e, prie, e, prieštaravom likvidumo apribojimų sistemai, nes jie turi prociklišką poveikį ir gali e, priversti pinigus bėgti. Be to, e, padidinto finansinio stabilumo ir rizikos mažinimo mes norėtume nuostatų e, dėl investicijų į, į keistą turtą. Nemanome, kad tai būtų, turėtų būti teisėta dėl to, kad trūksta šio skaidrumo ir iš esmės mes pritarėme tam, ką pasiūlė pranešėja. Taip pat manome, kad investicijos į išvestinius vertybinius popierius turėtų būti teisėti tik tai tada, kai jie naudojami apsidraudimui nuo rizikos. Taip pat pritarėme Ninos nuostatams dėl išorės paramos Ir mes patikėme pakeitimą išbraukti 36 straipsnį. Taip pat mums nerima kelia pinigų rinkos fondai e, veikiantis iš trečiųjų šalių, e, kurios gali būti laikomas mokesčių rojimi ir siekiant užtikrinti, kad pinigų rinkos fondai nepadėtų vengti mokesčių veikiant tokiose jurisdikcijose. Taigi tokia mūsų, toks mūsų indėlis į šį dokumentą šiuo metu ir lauksime tolesnių diskusijų. Ačiū. Žalieji, Eva Žaliai. Ačiū pirmininkė, labai ačiū Ninai Džil ir šešėlinėms panešėms už jų papildomus paaiškinimus. Trumpai Kaip jau sakėme per e, anksti, ankstesnį apsikeitimą nuomonėmis, neturėtume dabar ramiai e, rankų susidėję stebėti, kas vyksta praėjus septyneriems metams po krizės pradžios. E, Nemokum pietų nėra. Mes turime veikti pernelyg nepasikliaudami riziką ir turi, pasisakome už komisijos pasiūlymą e, e, per taikyti laikinai tam tikrą pereinamąjį laikotarpį, per kurį e, pastovios vertės fondai būtų pakeisti kintamosios turto vertės fondais. Ir toks požiūris atitiktų komisijos pasiūlymus, bet taip pat mes turėtume įdėkti papildomus reikalavimus, kaip kad banko licencijos gavimas mes e, pasižiūrėjome į pateiktus pakeitimus ir e, mums sudaro įspūdis, kad dauguma frakcijų pritarė arba tam tikram e, tarpiniam laikotarpiui arba iškart perėjimui prie kintamosios grino turto vertės pinigų rinkos fondų arba E, taikant e, labai ribotą veiklą pastoviosios e, turto vertės fondams. Mes manome, kad pranešė galėtų atsižvelgti į tuos pakeitimus ir tai sustiprintų jos pakeitimus. Mes, kaip ir kitų frakcijų atstovai ir pranešėje, pritarėme stipresniems reikalavimams, griežtesniems reikalavimams dėl e, diversifikavimo, kaip ir pranešėje. Manome, kad reikia e, pinigų rinkos fondams e, įkurti tam tikrus restruktūrizavimo planus, nustatyti. Ir taip pat e, reikia griežtesnės sąlygas taikyti e, sąnaudų apskaitai. Mes taip pat manome, kad pinigų rinkos fondai, kurie veikia mokesčių rojuose, neturėtų veikti Europos Sąjungoje. Ir suprantu, kad Nina e, taip pat pritarė tokiam dalykui. Esmos priežios funkcijos taip pat turi būti sustiprintos ir reikia užtikrinti, uh, kad svarbus dideli fondai būtų tiesiogiai prižiūrimi esmos, ypač dėl sisteminės rizikos pavojaus ir išskirtinėmis aplinkybėmis EMSA turėtų turėti galimybės e, reikalauti, kad būtų išpirkti vienetai arba akcijos. Mes taip pat e, siekėme, kad būtų taikomi ekvivalentiškumo principai e, atlygio politikoje tokių fondų. Taip pat pasisakome už griežtesnius ar platesnius skaidrumo reikalavimus dėl atskaitomybės, taip pat kaip ir jungtinėse valstijose, pavyzdžiui. Ačiū. FDD. Dėkui. Pirmininkė. Ačiū visiems, kas pateikė tiek daug pakeitimų šiam pasiūlymui. Trys dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Pirmiausiai, pastebėjimas dėl priežasčių, dėl kurių mes kalbame apie šią direktyvą. Man regis, kas, e, kad, kaip ir sakė ponas Heis, e, užsimame rinką, kurios vertė yra e, trilijonas eurų, joje veikia įvairūs investuotojai ir kurie e, prisideda prie Europos ir pasaulio ekonomikos. Mes taip pat matome, kad e, rinkose buvo problemų dėl finansų krizės. Taip pat, kaip sakė ponas Heis, šioje konkrečioje rinkoje Europoje nėra problemų, skirtingai nuo JAV. Ir atrodo, kad mes bandome e, ieškoti sprendimo problemai, kuri net atsirado ir sukurdami tam tikras taisyklės nežinome, kokios bus pasiekmes. Aš žinau, kad ponė Gil sako, jog jai kelia susirūpinimą tai, kad šioje konkrečioje rinkoje yra dalyvių, kurie teikia produktus ir investuoja juos, e, kurie pažįsta vieni kitus gana gerai ir tarsi <clears throat> veikia tarsi veikia pagal incesto principus. Ir e, tai taip pat būtų kaip patarėjo e, kokio nors parlamento nario tapimas komisijos e, nariu. Taigi, logika nėra teisinga. Dėl to dabar atsirado produktų, kurie skirti tam tikriems vartotojams. Ir per met ilgainiui ši rinka išsivystė veikia pastovios ir kintamosios turto vertės fondai dėl to, kad to nori e, vartotojai ir e, matoma, ko nori investuotojai, koks turi būti likvidumo rodiklis, nes tai žino, apie tai žino rinkos dalyviai. Šiandieną mes e, bandome reglamentuoti labai patyrusius tam tikrų produktų kuriejus. Mes, jeigu dirbtume bankė, kurtume patys e, atitinkamus produktus ir tie, kurie e, kuria šią direktyvą, turėtų eiti į bankus ir bandyti sukurti kuo daugiau pinigų. Mes čia neturime e, pakankamai įgūdžių, kad galėtume sukurti produktų rinkai. E, Ir jeigu pasižiūrėsime į atskiras šios direktyvos dalis, tai ir pamatysime, kad ateityje tikrai jos sukels daug problemų. Vienas iš e, probleminių dalykų yra taip pat buferiai, rezervas. Lobistai iš abiejų pusių veikia, e, kiekvieni šešėliniai pranešėjai, kiekviena frakcija siūlo tokius buferius, tokį rezervą, kuris jiems atrodo geras bet e, jeigu juos įdėksime, tai kažkas laimės, kažkas pralaimės. Ir aš manau, kad tomis aplinkybėmis pirmiausia maži veikėjai, kurių fondai yra 2-3 milijardų, tikrai pralaimės, nes procentas, kurį jie uždirbs, sumažins jų valdymo e, mokesčius. Ir uh, E, kyla susirūpinimas, e, kad siūloma e, direktyvoje valdytojams skirti didžiausias sumas, o ne rinkos dalyviams. Dėl to maži veikėjai bus išstumti, o liks didėjai veikėjai. Kiti yra labiau politinio pobūdžio dalykai. Visiškai aišku, kad politinę darbo tvarkę gyventiname, norėdami išgyventi visiškai pastovios vertės fondus ir įtvirtinti kintamosios vertės fondus, nes tai yra pirmiausia Prancūzijos produktas ir tokiu būdu bus užtikrinta, kad Prancūzijos rinka įsitvirtintų kitų rinkų sąskaitai, skaitant Jungtinę karalystę. E, sunku patikėti tuo, bet e, galima visko tikėtis. Ir aš e, noriu dar paskutinį pastebimą išsakyti. Vakar girdėjote pirmininkę apie tai per pietus. Yra viena pasakėčia, kuri kalba apie skorpioną ir varlę. Skorpionas sėdėjo prie upės, paprašė, kad varlė perkeltų e, jį per upę. Varlė paklausė, kodėl, juk mane, man įkasi ir nužudysi. Skorpionas pasakė, ne. Uh, Mums abiems reikia pabėgti nuo kylančio vandens ir aš tau padėsiu perskelti per upę. Varlė sutiko su tuo ir leido skorpionui išsiropšti ant jos kupros. E, pusiaukelėje skorpionas uh, įsikibo į varlės uh, kaklą pripurškė išvištė nuodų ir varlė mirė. Skorpionas paklausęs, kodėl tai padarė, pasakė, atsiprašau, tokia yra mano prigimtis problema, ponios ir ponai, yra ta, kad mes bandydami spręsti problemą, kuri nesukėlė problemų per finansų krizę, matėme produktus, kurie pasiteikino, rinkos dalyviai naudoja juos daugybę metų ir mes e, paprasčiausiai sugalvojame kažką daryti. Ir tokiu būdu mes galbūt nužudysime rinką, kaip atsakė Kamalas, ir išstumsime e, tuos dalyvius iš rinkos, kai mums reikia daugiau likvidumo, daugiau produktų, daugiau investicijų, siekiant užtikrinti augimą visoje Europoje. Ačiū. Thank you. Now we go to the cash DI, the first speaker. Ačiū. Toliau kiti kalbėtojai, ponas Lamasūras. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Jūs, pasveikinti pranešėją Nina Džil, kuri atliko nemažai darbo, pateikė suprantamus gerus pasiūlymus ir aišku visi šilniai pranešėjai pradėjo e, čia pakalbėjo labai puikiai. Klausantis šios aistringos diskusijos, man atrodo, kad mums reikia šiek tiek daugiau laiko negu iš pradžių mano manyta. Čia yra labai sudėtinga tema komisija. Komitetas per praėjusią kadenciją nepasiekė sustarimą, nėra jokios skubos dabar viską tai padaryti per porą savaičių ir reikia daugiau laiko skirti diskusijai ir įsitikinti, kad būtų parengtas patenkinantis tekstas, o ne per greitai viską nuspręsti. Norėčiau paminėti taip pat, kad pinigų rinkos fondai vaidina e, svarbu vaidmenį, e, skirtingą vaidmenį abiejose Atlanto pusėse. Todėl e, nuoroda į JAF yra svarbi, tačiau jeigu norėtume e, perkelti jų sistemą į Europą, tai nebūtų labai gera mintis. Aš pateikiau tam tikrų pakeitimų, kad galėtume pradėti diskusiją iš naujo. Ir tą turėtume daryti ir šiandien, remiantis komisijos pradinių pasiūlymų. FDD šešėlinis pranešėjas paminėjo Prancūziją. Na, laimiai, jo anegdotas apie skorpioną ir varlę e, ištaisė šį išpolį prieš Prancūziją, nes varlė simbolizuoja e, Prancūziją, o prancū... tą varlę skorpionas nužudė. Taigi, jeigu teiksime pasiūlymę, kuriame sakome, kad patirtis rodo, kad e, Pastovios vertės fondai per finansų krizę sukūrė daugiau e, sisteminės e, rizikos negu kintamos vertės fondai ir todėl reikia koncentruotis e, į kintamos vertės fondus. Tai ne dėl to, kad tie modeliai paplitę labiau vienoje ar kitoje šalyje, o dėl to, kad reikia apsaugoti investuotojų pinigus ir užtikrinti, kad uh, pinigų rinkos fondai nekeltų sisteminės rizgios. Noriu pridėti, kad ES kintamos vertės fondai e, e, reagavo geriau negu pastovios vertės fondai. Ir jeigu pasirodytų, kad reikia išlaikyti du variantus, arba būtų aišku, kad turime tam tikrą pranašumą e, kiekvienu atveju ir nebandysime du modelius kažkaip tai suartinti, pa, pa, pakertant kažkokį e, modelį, kuris e, veikia, yra geras. Tai aš norėčiau panaudoti kaip argumentą tiems, kurie sako, kad reikia panaikinti e, pastovios vertės fondas. Ir jie turi tam tikrų bankų e, bruožų, tačiau e, neturi investicinių garantijų. Taigi šią dvasę aš pateikiau tam tikrų pakeitimų ir norėčiau pridurti, kad aš E, sutinku su to, ką sakė ne vienas čia kalbėjęs dėl e, mokesčių rojų ir panašiai, nes tokie pinigų fondai turi prisidėti prie realios ekonomikos finansavimo ir neturėtų prisidėti prie e, mokesčių vengimo ar įtartinos praktikos. Ačiū. Ačiū toliau per Vanš Bereš. Merci beaucoup. Ačiū. Norėčiau išreikšti tam tikrą susirūpinimą. E, beveik apie tai nebuvo užsiminta. Europa dabar e, bando e, sureaguoti į tam tikrus dalykus, apie ką kalbėjo didysis dešimtukas ir Josko. Europa e, yra priversta judėti į priekį. Aš norėčiau e, padėkoti Ninai Džil, kad ji e, perėmė stafetę. Mes jau ne pirmą kartą kalbame apie šiuos klausimus. Europa turi nešti savo įnašą į stabilumą ir mes turime kovoti prieš sukčiavimą. Uh, Kalbame apie tos pastovios e, grinojo turto vertės e, pinigų fondus. E, mūsų pranešėjas per ankstesnę kadenciją taip pat žiūrėjo tai, bet dabar mes vėl pasižiūrėsime iš naujo į šios klausimus. Aš norėčiau dabar tris pastebėjimus išsakyti. Pirmiausiai, Manau, kad mūsų pranešė siūlo pakeisti tam tikrus dalykus komisijos pasiūlyme. 3 e, procentai toks buferis rezervas yra numatytas e, realios rizikos e, vertinimo kontekste. Man regis, kad tai yra toks labai trapus požiūris, rizika nekelia problemų. Priešingai manau, kad tas požiūris E, gali būti teisingas, tik reikia mums pirmiausia apibriežti, kas yra rizika ir ją e, deramai įvertinti. Ir e, tada tie buferiai man nekeltų problemų. O kitas yra suverenios skolos klausimas. Pranešėjas siūlo. Matau, kad galėtume kalbėti apie tai. Pranešėjas siūlo E, tam tikrą e, statusą suteikti suvereniai skolai, valstybės skolai. Man atrodo, kad e, reikia galvoti apie erdvę, kuri egzistuoja bendrų pinigų sąjungoje ir Europos sąjungo apskritai. Jeigu mes tai išlaikysime dėmesio centre, tai suvoksime, kad nereikia diferencijavimo tarp tam tikrų valstybių narių skolos E, eurozonos e, narių skolos, nes kitaip mes e, pradėsime diskusijas apie tai, kas yra bankų sąjunga, kokie yra bankų portfeliai ir kas yra suverenios skolos valdymas. Trečias dalykas, jeigu aš suprantu tam tikrą kūrybiškumą band, matau, kad bandoma daug kas palaiko pastovios grinosios turto vertės e, fondų išsaugojimą. Mes dabar tarsi sudarome, į, sudarome įspūdį, kad galime kurti naujus produktus e, panašius į pastovios vertės fondus, kurių kintamumas bus mažas. Ir tada permesti kritiką kitiems. Jeigu mes uh, išlaikysime pastovios vertės fondus, aš um, taip pat nežinau kažkokių kliūčių kintamumui. E, kintamumas egzistuoja. Uh, Taip pat dėl tų pastovios vertės fondų. Jie siūlo iš tikrųjų bankinius produktus. Ir mes e, kalbame tuomet apie bankinius produktus, nors tai yra to pačiu ir investiciniai produktai, kurių e, likvidumas yra susijęs su investicijų strategija, investavimo strategija. Ir mes e, turėtume pirmiausiai galvoti apie tų produktų priežiūrą. Esma ir bankų prižiūrėtojai turėtų apie tai galvoti. Nežinau, e, pirmininkė, kaip yra su Europos centriniu banku, prieš e, dešimt dienų bankas mums pasakė, kad tai nėra jų reikalas, kad jie tų produktų nevertins ir kad dėl to uh, reikia e, gražinti šį reikalą tiems prižiūrėtojams, kurie e, išmano šios reikalus geriausiai, tai yra esmai, o ne bankų struktūroms. Ačiū dabar komisijai, e, ponas Lender. Labai ačiū už suteiktą žodį. Manau, kad mes turime daug įdomių pakeitimų mūsų pasiūlymui ir visus juos reikia tikrai panagrinėti. E, tik e, esmė ta, kad mums reikia priimti sprendimą greičiau šitam klausimui. Mes turime vieną trilijoną, turime šitas lėšas ir mes matome, kad e, kai kurie iš šių pasiūlymų iš tikrųjų tikrai labai verti dėmesio ir galima būtų pritaikyti ir e, bankų reglamentui, ypač kai kalbame e, apie rinkos vertės pinigus. 39, ir tie, kurie yra susijęs su 397, turi potencialą uh, parodyti trumpalaikės e, e, trukmės perspektyvą, ypač jeigu jūs nenorite kapitalo buferio, kurį mes pasiūlėme. O tarpinių laikotarpių turėtų būti e, diskrecija taikoma nacionalinėms institucijoms, kad jos galėtų taikyti bankinės taisyklės, kad stabilizuotų šitą modelį. Tad esame labai patenkinti ir norime bendradarbiauti toliau, tobulindami potencialę struktūrą, kad stabilizuotume. Uh nuolatinius išpirkimo fondus pagal, tas, pagal tą struktūrą, kurią mes jums pasiūlėme ir taip patobulinti bankų reglamentą. Ačiū. Thank you. Ačiū. Pranešėjau. Pranešėja. Ačiū. Pirmininkė. Dėkoju visiems prisidėjusiems. Aš suprantu jūsų poziciją ir jūsų susirūpinimą. Kalbėsiu trumpai. Aš e, e, žinau, kad mūsų laukia kitas pranešimas. Labai svarbu, kad turėtume visą paketą ir kad e, man, man pagrindinis dalykas yra likvidumas. Ir taip pat pastovios turto vertės fondo tvarkymas. Taip pat man svarbu yra diversifikavimas. Aš mąstu panašiai kaip e, ir taryba. ir mes atsižvelgsime jūsų pozicijas. Mes nepasieksime jokio sutarimo, jeigu neatsitrauksime nuo šitos pozicijos. Kaip visi sakė, šis dokumentas yra tikrai sudėtingas ir pilnas iššūkių ir aš kaip pranešėja pasistengsiu apibendrinti visų žmonių skirtingas nuomonės, siekiant e, spręsti sisteminės rizikos, sisteminę riziką Europos mokesčių mokėtojui. Labai svarbu, kad mes rastume būdus atsižvelgti į žmonių pagrindinius susirūpinimus ir rasti kompromisą. Aš paprašysiu komisiją pakomentuoti LVNAF e, pranešimą, pasiūlymą. Man būtų labai naudinga, ar e, jeigu komisija galėtų mums pateiktų, pateikti daugiau dokumentų, e, kuriuose nu, aprašytas darbas, kurį jie nuveikė atsižvelgiant į pasiūlymus, kuriuos pateikė kai kurie iš šešėlinių pranešėjų. Na ir galėčiau pasiūlyti neskubėti. Mes nuo 2013 metų rugsėjo mėnesio žiūrime e, šios pasiūlymus ir tai turbūt ilgiausiai trunkantis dokumentų paketas, kurį nagrinėjo šitas komitetas. Tad aš iš tiesų manau, kad mes turime toliau judėti į priekį ir negalime toliau diskutuoti apie tos pačius klausimus. Mes turime nuryti tą nemalonumą ir judėti tolyn. Mes turime tarptautinių įsipareigojimų, mes e, padarę, priemė įsipareigojimą pasistumėti į priekį su šituo dokumentu. Manau, kad yra svarbu to nepamiršti ir kaip jau pradžioje sakiau, svarbu, norint užtikrinti šio komiteto ir parlamento patikimumą. Mes turime tai parodyti ir rasti sprendimus. Jeigu mes būtume labai sunkioje situacijoje, tai mes. Um, nieko nepadarysime e, tolimoje perspektyvoje. Noriu tai pabrėžti. Aš suprantu, kad e, smarkiai skiriasi jungtinių valstijų ir Europos modelis. Mes e, turėjome daugybę galimybę, galimybių e, tai įvertinti, tačiau aš manau, kad e, iš to mes galime pasiimti ir gerų dalykų. Nes juk pati problema iškilo tai jungtinėse valstijose ir mes galime turėti panašius produktus. Pirmininkė, kaip jau sakiau pačioje pradžioje, Kita savaitė susitinka šešėliniai pranešėjai pirmadienį ir aš e, pateiksiu pasiūlymų, kompromisinių pasiūlymų diskusijai per šitą posėdį. Tačiau man atrodo, kad iki tol, kol mes e, galėsime peržiūrėti visus 800 pakeitimų, 700 iš jų yra nauji, nauji ir dar turiu aš pati naujų pakeitimų, kol visus juos galėsime atspindėti, tai užtruks. Taigi dar kartą dėkoju Jums visiems ir norėčiau uh, padėkoti už komentarus ir tiems, kurie nesate šešėliniai pranešėjai. Mes ir juos atsižvelgsime, jeigu galėsime. Ačiū. Ačiū. Manau, kad uh, dabar parlamentui jau pats laikas priimti poziciją ir pradėti dėrybas su e, taryba. Mūsų kalendorius yra, kaip sakiau, balsuoti vasario 22-23 ir taip pat kovo mėnesį plenarnėje sesijoje. Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės e, klausimo. Balsavimas. E, balsavimas dėl metinės Centrinio banko e, ataskaitos pranešėjas yra e, ponas Zalba, vicepirmininkas Zalba. Ar visi kolegos esate pasirengę savo balsavimo korteles? Galime pradėti. Ar visi pasirengę? 10 sekundžių ir pradėsime. O kol kas pradėsime ištestuodami sistemą. Aš e, e, tik dabar išsėmiau savo kortelę, ar galėčiau dar nubalsuoti. Pasižiūrėkime, kiek yra balsuojančiųjų. Pone Hejas, radote balsavimo kortelę. Puiku. Taigi dabar ištestuosime sistemą. Balsavimą pradedame. Voting, but... Kai kurie kolegos nebalsavo. E Vienu parlamentaru per daug. Vienu iš EPP per daug. Please, one, still one more EPP we have. Vienu iš EPP per daug. Okay. So, let's start with compromise A. Pradėkime nuo pirmo e, A kompromisinio pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 54 e, pakeitimas, kas už, kas prieš. Patikrinkime. Balsavimą pradedame. One EPP too many. Vienu EPP per daug. Balsavimą pradedame. Baigiame. Atmesta. 55 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 56 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 57 už prieš, susilaikę, atmesta. B kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ketvirta e, pastraipa Ample, kas už, kas prieš, susilaikę, atrodo atmesta, tačiau patikrinkime. Balsavimą pradedame. Still two people have to vote. Turi balsuoti dar du žmonės. Balsavimą baigiame. Atmesta. Ample penktoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Septinta dalis už, prieš, susilaikė, atmesta. C kompromisinis pasiūlymas, žodinis pakeitimas, kiek suprantu. Žodinis pakeitimas priimtas. Mes e, pirmiausia balsuosime dėl C kompromisinio pasiūlymo. Už. Prieš. Pirmiausia, e, žodinis pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Dabar kompromisinis be žodinio pakeitimo už, prieš, susilaikė, priimta. Ample aštunta dalis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. MPL 18, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. MPL 19, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. D kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 70, kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 72, kas už, kas prieš, susilaikė, reikia patikrinti, balsavimą pradedame, 72 pakeitimas. Nina Gill has not. So it's 27. Okay, is still rejected. Atmesta. 73. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patikrinkime 73. Balsavimą pradedame. Is adopted. Priimta. E kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. Ample 9 dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Ample 10 dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ample 11, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta atmesta. F kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. G kompromisinis kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 86 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 87 kas už, kas prieš, susilaikė, priimta 88. Kas už, kas prieš. Patikrinkime, balsavimą pradedame dėl 88. Patikrinsime. Balsavimą pradedame. 88. Baigiame. Priimta. 89. Už. Prieš. Patikrinkime. Berots atmesta. Balsavimas pradedamas. baigiamas. Atmesta. H kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 91 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Į kompromisinis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 94 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 94 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 96 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ample 14, kas už, kas prieš, susilaikę, sta. Ample 22, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ample 23, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Ample 24, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, Ample 25, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 26, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 27, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta atmesta J kompromisinis už, prieš, susilaikę, priimta. 102 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta, 103, kas už, kas prieš, Patikrinkime 103. Balsavimą pradedame. Atmesta. Ką, kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 114. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. L kompromisas už, prieš, susilaikę, patvirtintas. M kompromisas už, prieš, reikia pasitikrinti dėl M kompromiso. Priimtas. 123 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 124 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. N kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas priimtas. 129. Kas už? Pakeitimas. 129. Kas už? Prieš. Susilaikę. Reikia pasitikrinti. Balsuojame. Baigta. Atmestas. O kompromisas. Už. Prieš. Prašom balsuoti elektroniškai dėl O kompromiso. Baigiame. Patvirtintas, priimtas. P kompromisas už, prieš, susilaikę, priimtas. 141 už, prieš, susilaikė, atmestas. Q kompromisas už, prieš, susilaikė priimtas. 152 kas už, prieš. E, balsuosime dėl 152. Taigi matau, kad jau turite kortelę, balsuojate. Atmestas. 153. Kas už? Prieš. Reikia pasitikrinti dėl 153. priimtas. 154. Kas už? Prieš. Vėl reikia tikrintis. Prašom balsuoti. Nu. R kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 29 Penktoji pastraipa kas už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti, man atrodo atmestas, bet reikia pasitikrinti. Balsuojame. Atmesta. 160 pakeitimas, kas už? prieš, susilaiko. Man atrodo, kad patvirtintas, tačiau reikia patikrinti. 160 balsuojame. Baigiame. Pritarta. S kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 162, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 163, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 164, kas už, prieš. Tikriname 164, balsuojame. Atmestas. 165. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. T kompromisas. Balsuojant dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Antroji dalis. Kas už? prieš. Tikriname balsavimą dėl antrosios dalies. Balsuojame. Balsuojame. Balsuojame. Atmestas. Jeigu antroji dalis atkrenta. Einame prie 20 pakeitimo. Ample 20 pakeitimas. Kas už? Prieš. Tikriname. Prašom kelti rankas aktyviau. 20 sample pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Pritarta. Ample 21. Kas už? Prieš. E, tikriname Ample 21. Dar keturi, keturi nebalsavo. Okay, vote is closed. Balsavimas baigiamas atmestas. 168 pakeitimas kas už, prieš. Tikriname 168 balsuojame. Vote is closed. Baigiame balsuoti, atmestas. 172 kas už, prieš susilaiko atmestas. U kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Kompromisas V, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 189 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas.

Atrodo, kad ta pati dauguma. Baigiame balsuoti. Atmestas. 192. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 193. Už. Prieš. Susilaiko. Atmestas. 124 už prieš. Tikrina 124. Balsuojame. Pritarta. Kompromisas dvigubą V. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. X kompromisas. Kas už? prieš, susilaiko pritarta. 128 kas už, prieš, susilaiko pritarta. Y kompromisas kas už, prieš, susilaiko pritarta. 204 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 205 pakeitimas, Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 206 pakeitimas. Kas už? Prieš. Tikriname 206. Balsuojame. Baigiame balsuoti atmestas. 207 pakeitimas, kas už, prieš, tikriname 207. Baigiame balsuoti. Atmestas. Ne, originalus tekstas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 208 kas už, prieš, tikriname 208, balsuojame. Baigiame. Atmestas. 209 pakeitimas, kas už? prieš. Tikriname 209. Baigėme balsuoti. Atmestas. Originalus tekstas 26 dalis. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Z kompromisas. Kas už? prieš susilaiko pritarta. Kompromisas AA, kas už, prieš susilaiko pritarta. Kompromisas AB, kas už, prieš susilaiko pritarta. Ample trečioji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. AC kompromisas. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Tikriname antrosios dalies balsavimą. AC kompromisas balsuojame. Prašom balsuoti, dar du nebalsavo. Baigiame. Pritarta. Ample šeštoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. AD kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 17 pakeitimas. Kas už? prieš, susilaiko pritarta. Kompromisas AE, kas už, prieš, susilaiko pritarta. 27 pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. Tikriname 27 pakeitimą. Balsuojame. EPP nekelia rankų. Turbūt dėl to. Baigiame balsuoti. Pritarta vieno balso persvara. AF kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 32 pakeitimas už prieš tikriname 32. Balsuojame. Atmestas. Originalus tekstas C, konstatuoja, G konstatuojama dalis. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. A, G kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Kompromisas AH, kas už, prieš susilaiko pritarta. 40 pakeitimas už, prieš susilaiko pritarta. 41 pakeitimas už. Ne, ne, atsiprašau, 43 pakeitimas. Kas už, prieš 43 pakeitimas už, prieš. Manau, kad reikia patikrinti. 43 pakeitimas, balsuojame. Baigiame. Pritarta. 44 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 44 tikriname, balsuojame. Baigiame balsuoti, atmestas. 45 už, prieš, susilaiko, atmestas. A, į kompromisas su žodiniu pakeitimu Balsuojame pirmiausia dėl žodinio pakeitimo, kas už, prieš, tikriname žodinį pakeitimą. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar kompromisas su žodiniu pakeitimu. originalus tekstas pirmoje balsuojimo dalyje. Kas už prieš susilaiko pritarta. Pirmasis pakeitimas kas už prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis, trečioji dalis už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtoji už prieš susilaiko pritarta. Dabar balsuojame dėl viso teso su pakeitimais. Pradėjome balsuoti, vardinis balsavimas. Balsuojame. Dar vieną balsą trūksta. Gerai, baigiame balsuoti. Pranešimas patvirtintas, 39 balsai už, 10 prieš, 8 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Yes, yes. 15... 15 minučių pertrauką, 10, 10 minučių pertrauką, pradėsime uh, darbo po pertraukos 11 valandą, sustiksime su ECOFIN uh, vadovu Latvijos finansų ministru. Gerbiami kolegos, užimkite vietas. We warmly welcome uh, Janis Reis. Norime pasveikinti čia atvykusi Latvijos finansų ministrą Janis Reits ir Ekofino pirmininką šiam semestrui ir norėtume palinkėti Jums visokiojo pasiekmės, Jums ir Latvijai per e, pirmininkavimo laikotarpį, pirmininkaujant ES tarybai. Ir e, pirmiausia, norime palinkėti sėkmės pirmininkaujant Ekofinui. Darbo tvarkė turite keletą didelių dokumentų paketų, e, kurie bus e, aptariami per trišalės dėrybas ir visų pirma tarp jų yra Europos strateginių investicijų fondo steigimas. Kaip žinote, taryba nusprendė, kad e, dėl to svarbios makroekonominės rolės, kurį atlieka šitas dokumentas. Šitas dokumentas bus aptariamas e, išsamei ir todėl manome, kad ekonomikos e, komitetas turėtų e, aktyviai tam dalyvauti. Kaip žinote, parlamentas priims savo galutinį sprendimą dėl, dėl to vėliau Ir e, aš esu tikras, kad šitas komitetas turės, e, atliks e, pagrindinį vaidmenį derantis dėl šitų dokumentų. Tai yra labai svarbu, kad kiek įmanoma greičiau būtų priimtas šitas dokumentas, kad Junkerio planas galėtų operatyviai pradėti veikti. Tai yra pirmasis dalykas, kurį aptarsime su taryba, pirmininkaujant Latvijai Tačiau mes turime ir kitų svarbių dokumentų. Ryta e, kalbėjome apie rinkos fondus ir struktūrinius e, pinigų rinkos fondus. Ir <clears throat> dabar mes norime pasveikinti Latvijos pirmininkavimo programą ir e, suteiksime žodį ministrui. Ministras papasakos apie savo prioritetus ir mes tikrai lauksime teigiamo, produktyvaus bendradarbiavimo su Latvija. Šiandieną mes pradėsime kaip įprasta. Ekofino pirmininkas tars e, įvadinį žodį, tada 15 minučių, tai bus 15 minučių pasisakymas ir tada 15 minučių klausimai, o paskui 5 minutės bus skirta atsakymams. Ehm, prašom, žodis jums. Pirmininkė, gerbiami nariai. Man labai malonu pristatyti Latvijos pirmininkavimo prioritetus pirmiesiems mm, Latvijos pirmininkavimo šešiems mėne, e, šių metų mėnesiams. Aš žinau, kad e, mm, labai svarbu mums pasiekti savo tikslus, todėl aš tikiuosi konstruktyvaus bendradarbiavimo. Kokios laukia mūsų užduotis? Prieš kalbėdamas apie jas, aš norėčiau įvertinti e, Italijos pirmininkavimo nuveiktą darbą, kurį jie atliko bendradarbiaudami su parlamentu ir mes remsimės jų pasiekimais ir darysime viską, ką galime, pat, kad pagerintume tarp institucinį bendradarbiavimą ES. Latvija perima pirmininkavimą tikrai pilnu iššūkių metu. ES turi mm, patenkinti ekonomikos ir saugumo e, skubius tikslus ilgalaikius taip pat. Mes ES įgyvendinome sudėtingas, bet būtinas e, priemonės, kad įveiktume finansų krizę ir jos pasiekmes. E, šitos priemonės pareikalavo daug pastangų iš valstybių narių ir ES institucijų ir Europos žmonių pasiryžimo Europos žmonės parodė atsparumą ir užsispyrimą. Tai mus stebino ir nepaisant viso to mes dar jaučiame finansų krizės pasiekmes, dar turime daug iššūkių. ES ekonomika atsigauna nevienodai, pakankamas yra, nepakankamas yra augimas, o nedarbas yra per aukštas. Europa turi veikti e, greitai ir protingai, kad galėtų susigražinti ekonominį augimą, palengvintų investicijas, padidintų užimtumą. Todėl mes toliau turime vykdyti subalansuotą finansinę ir ekonominę bei fiskalinę politiką. Europos patirtis rodo, kad fiskalinio stabilumo išlaikymas yra geriausias politinis pasirinkimas, kad palengvintume makroekonominę aplinką ir paskatintume investicijas ir užtikrintume augimą. Turint Turint tai omenyje, Latvijos pirmininkaujančia valstybė kreips dėmesį į tris pagrindinius prioritetus, kuriuos praėjusią savaitę Strasbūrė pristatė mūsų premjeras - konkurencinga, skaitmeninė ir įsitraukusi Europa. Šiandieną norėčiau pakalbėti apie konkurencingumą ir pagrindinės sritis. kuriuose mes bendradarbiausime konkurencingumo sritis, investicijos, ekonominė valdysena, bankų sąjunga, finansų rinkos reglamentas ir fiskalinė politika. Dėl konkurencingumo Europa turi būti konkurencinga, kad e, skatintų augimą, tad turime skatinti investicijas, ypač e, komerciškai sėkminguose produktuose ir paslaugose. Vienintelis e, būdas, kaip paskatinti darbo vietų kūrimą ir užtikrinti sanglaudą, yra sukurti konkurencingą pramonės ir paslaugų sektorių. Iš Latvijos patirties žinome, kad tai yra įmanoma darant investicijas, investicijas skatinančias priemonės, kurios būtų įtvirtintos struktūrinėse reformose. Latvijos, Latvija, pirmininkaujant Latvija dės visas pastangas, kad įgyvendintų Europos investicijų planą. Taip pat e, reikia priimti atitinkamus teisės aktus. E, pirmininkaujančia valstybė aktyviai dirbs, norėdama užtikrinti, kad Europos strateginis investicijų fondas pradėtų funkcionuoti 2015 metų viduryje. Mūsų tvarkaraštis yra ambicingas, mes sukūrėme e, specifinę darbo grupę šiam pasiūlymui aptarti ir pirmadienį jį jau posėdžiavo. Mes e, remsimės jūsų parama ir tikimės gero bendradarbiavimo su Europos parlamentu. Tačiau savęs neapsiribosime tik tai strateginių investicijų fondo. Mes remiame komisijos investicijų planą plan, Europui ir visus jos skyrius. Kita vertus tai reiškia, kad turime renktis. E, pirmiesiems ES lygmens projektams ir sukurti investicijų centrą. Tai reiškia, mes turime geriau e, gerinti investicinę aplinką, e, turime primti priemonės, kad pereitume prie kapitalo rinkos e, sąjungos. Mes manome, kad svarbu pagerinti bendrąją rinką ir tai yra iš ankstinė sąlyga, kad verslas būtų aktyvesnis ir kad leistume Europai gauti tikrą naudą iš didėjančių investicijų ir įgyvendinti e, strategijos e, Europa 2020 tikslus. E, ekonominės valdysenos rytyje pirmininkaujančia valstybė E, nus, įsipareigojo palengventi Europos semestro efektyvų veikimą remiantis Europą 2020 e, tikslais. Pirmininkaujančia valstybė vertina teigiamai tą faktą, kad komisija kreipia dėmesį į investicijas, struktūrinės reformas ir e, fiskalinę atsakomybę savo metinėje augimo ataskaitoje. Ir komisija Mes paprašėme komisijos užtikrinti e, racionalesnį Europos semestro procesą. Išplėstas e, tvarkaraštis mums bus labai svarbus. E, pasiūlymai, kaip pagerinti mūsų gyvendinimo tvarkaraštį e, bus labai svarbus, tad mes įtrauksime valstybės narės į diskusiją apie tai. Ir niekam nepaslaptis, kad tik dalis e, rekomendacijų pritaikytų šaliai yra įgyvendinamos. Mums reikia efektyvesnio įgyvendinimo. Taip kaip numatyta reikalavimuose, komisija pateikė ekonominės valdysenos apžvalgą, tai yra dviejų ir šešių direktyvų paketus. E, dviejų direktyvų paketas numato e, stipresnę ekonominę valdyseną, reglamentavimą ir tobulinimo galimybės. Mes jau pradėjome dirbti su šiuo klausimų. Mes e, taryboje esame pasirengę keistis nuomonėmis šio klausimu ir tikime su parlamentu netrukus pradėti diskusijas. Aš e, paminėjau strategiją Europą 2020. Taryba padarė išvadą, kad e, pagrindinė kryptis e, vis dar galioja ir labai svarbu įgyveninti pagrindinės struktūrinės reformas valstybėse narėse tam, kad galima būtų paskatinti augimą ir produktivumą akivaizdu, kad reikia pasiekti mūsų plėtros tikslus ir įtraukti juos į atitinkamus politinius instrumentus e, ir įgyvendinti per Europos semestrą. Tikimės iš komisijos e, detalesnių pasiūlymų per mūsų pirmininkavimą. Runājot par banku savienību, pagājušā gadā. Dėl bankų sąjungos Pernai buvo padaryta keletas svarbių žingsnių, kad būtų galima suardyti pavojingą ryšį tarp bankų ir valstybių, kas prisidėjo prie finansų krizės. Keletas pavyzdžių. ECB ėmėsi priežios e, galių pagal bendrą priežios mechanizmą ir Mm, atliks, atliekamas bus bendras sistemos vertimas. Taip pat parlamentas e, baigė svarbų e, teisėkuros darbą dėl bendro e, pertvarkymo mechanizmo. Dabar bankai turi daugiau galimybių atnaujinti kreditavimo veiklą ir užtikrinti augimą. Mūsų tikslas užtikrinti užtikrinti, kad e, naujai pradėję veikti mechanizmai sklandžiai funkcionuotų. Norėčiau Jūs patikinti, kad Bankų sąjungos e, priemonių gyvendinimo priemonę seksime ir e, jeigu reikės, imsimės tolesnių žingsnių, kad mes užtikrintume, jog ji kaip galima greičiau visiškai pradėtų veikti. Mes turime uh, E, užtikrinti priežiūrę, kuri būtina išlaikyti finansiniam stabilumui. Tai nepaprastai svarbu paskatinti ekonominiai veiklai ir apsaugoti santopoms. Mes jau e, pasiekėme nemažai pažangos ir tikiuosi, kad toliau dirbsime su jumis e, dėl šių klausimų. Toliau e, finansų rinkų reglamentavimas, kuris yra būtinas tam, kad galėtume palengvinti kredito srautų tekėjimą į realią ekonomiką. Latvija, kaip pirmininkaujantis šalis, e, palengvins, prisidės prie diskusijų dėl struktūrinių e, priemonių bankų sektorės, siekiant sumažinti didelių bankų grupių tarpusavio priklausomybę ir e, mažinti pavojų mokesčių mokėtojams. Taip pat mes sieksime užtikrinti, kad bankai ir toliau finansuotų realiai ekonominę veiklą ir augimą. Mes esame pasirengę palengvinti politinio sustarimų siekimą e, šiais svarbiais klausimais per savo pirmininkavimą. Kitas svarbus dalykas - priemonės, kurių imsimės e, dėl atskaitomybės ir skaidrumo dėl finansinių sandorių vertybiniais popieriais taip pat e, siekdami užtikrinti geresnę operacijų e, priežiūrą tų, kurios susijęs su šešėlinė bankininkystė. Ir iki pirmininkavimo siekime, kad būtų sutarta dėl atitinkamo reglamento šioje srityje. E, taip pat dėl mokėjimo paslaugų direktyvos ir draudimo platinimo direktyvos e, dirbsime. E, greitai pradės, prasidės trišalės darybos dėl šių teisės aktų ir mes sieksime politinio sustarimo su parlamentu iki pirmininkavimo pabaigos. Norėdami atkurti pasitikėjimą finansų sistema, e, turime išlaikyti finansų rinkų vientisumą ir užkirsti kelią piknaudžiavimu. Mm jomis. Taip pat tikimės, kad bus baigtos diskusijos su jumis e, dėl reglamento, dėl vertinimo kriterijų, kad būtų galima atstatyti pasitikėjimą vientisumą tų kriterijų, nes tai yra labai svarbus matas sutartims ir finansų prie, e, priemonėms. Taip pat mes planuojame e, iš esmės išsamei keistis nuomonėmis siekdami sukurti kapitalo rinkų sąjungą. Baigdamas norėčiau paminėti mokesčių politikos klausimus, neseniai apie tai daug rašė žiniasklaida, visuomenė tuo yra susidomėjusi. ECOFIN ir e, vadovų taryba taip pat yra svaržiusi šios klausimus. Tikriausiai pastebėjote, kad ne apie mokesčių vengimą ir mokesnį sukčiavimą e, daugiau kalbama, tačiau apie e, siekimą e, nemokėti mokesčių, tai yra sumažinti mokesčius teisinėmis priemonėmis. E, per pastarąjį pusmetį daug kas buvo pasiekta. Norėčiau akcentuoti naują redakciją direktyvą dėl instanacijų bendradarbiavimo 2017-2018. E, Europos Sąjunga tokiu būdu uh, užkirs kelią slaptoms bankų uh, operacijoms. Taip pat nagrinėjame e, e, pakeitimus dėl e, patronuojančių bendrovių ir dukterinių įmonių. Mes planuojame patvirtinti tuos pakeitimus kitą savaitę. Šioje srityje bandysime dirbti toliau. E, tęsime Italijos darbus, bandysime e, su, dirbti, dirbti toliau e, dėl priemonių susijusių su bazės sumažinimu erozija. Taip pat labai daug dėmesio skirsime e, mokesčiams, kurie būtų palankus patentam ir dėrėsime su trečiosiomis šalimis. Latvija daug dėmesio taip pat skirs finansinių sandorių mokesčiui. 11 valstybių narių e, bendradarbiaus toliau o pirmininkaujantį šalis palengvins jų darbą, taip pat sieks e, palaikyti dialogą tarp dalyvaujančių ir nedalyvaujančių šalių. Turime užtikrinti, kad e, šis mokestis įsigaliotų, taip pat turime vengti veiklos perkelimo ir rinkos iškraipimų. Gerbėmiai e, nariai pirmininkė, Europos parlamentas vaidina labai svarbų vaidmenį dinamiškai įgyvendinant ES darbo tvarkę. Aš tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo su jumis, nes tik bendrai veikdami galėsime apginti, apsaugoti žmonių interesus. Aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus e, artimas, glaudus ir tikimės išgirsti jūsų nuomonę per ateinančius mėnesius. Dabar mielai e, atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Thank you, miss. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, mes esame pasirengę su jumis taip pat e, artimai bendradarbiauti. Ačiū už jūsų pasisakymą, už programos pristatymą. Iš esmės ją pritarėme ir aš iš karto suteikiu žodį pirmąją mūsų kalbėtoją, kalbėtojai EPP koordinatoriui Bukhardui Balsui. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas finansų ministrė, sveiki atvykę į ekonomikos komitetą. Man taip džiugu, kad jūs kalbėjote apie tiek daug temų. Ir dabar, pradėdami savo pirmininkavimą, pasisakėte apie tai. Ir aš ypatingai domiuosi dviem temom. Latvija pastaraisiais metais pastaruoju metu prisijungia prie eurozonos labai efektyviai ir jūs galite parodyti, kad tokiamis pastangomis jūs galite galėjote labai efektyviai atlikti vairias reformas. Ir norėčiau pasakyti, kad jūs turbūt per pirmininkavimą norite užtikrinti, jog tas reformų procesas ir įsiplėstų į visą Europą. Taip pat E, jūs e, sakėte, kad Europos parlamentas ir taryba e, dėrėsis ir kartu nuspręs dėl Europos strateginių rinkos fondų. Kaip Jūs galėtumėte užtikrinti, kad Europoje būtų vykdomi ir įgyvendinami patys geriausi projektai strateginiams fondams? <coughs> Paldies par eh, jautājumiem. Balskungs. Ačiū už klausimą. Sakėte, kad mes tik pradėjome pirmininkavimą, tai yra eh, teisinga, bet Latvija pradėjo ne tik pirmininkavimą, bet ir vyriausybė taip pat yra eh, gana nauja, įpatvirtinta tik tai lapkričio mėnesį po rinkimų. Na, kalbant apie konsolidaciją, reformas ir Europos strateginio fondo įsteigimą įgaliojimai šiam fondui yra sutikti tam, kad būtų pritraukta daugiau lėšų investicijoms Europoje. Turime sanglaudos fondą, turime mokslinio tyrimų finansavimo lėšas, tačiau neturime pakankamai lėšų strateginėms investicijoms. Ir e, šis fondas kuriamas siekiant pritraukti strateginės investicijas. Šio fondo sukūrimas nekeičia stabilumo pakto ar šešių dokumentų ar dviejų dokumentų rinkinio visų teis, visi teisės aktai tebelieka galioti, tačiau tai na, sudarys naujų investicijų galimybių valstybėms narėms. Kita vertus, jis nekeičia ir strateginių reformų poreikia valstybės narėse. Komisija pasiūlė įvertinti vertinti projektus, jie bus vertinami ir Europos investicijų banko. kuris turi nemažai patirties vertinant įvairiausius projektus. Multiplikatoriaus e, efektas taip pat yra čia labai svarbus. Finansavimas yra įmanomas tik tai tiems toms agentūroms, kurios turi 3A e, investicinį reitingą. Mūsų partneris taip pat, kaip sakiau, yra investicinis bankas ir, kaip sakiau, pirmadienį įvyks pirmasis darbo grupės susitikimas. Pradėsime nuo, nuo politinės diskusijos valstybės narėmis kovo mėnesį ir matysime kaip mums pavyks vertinti projektus, neprarandant gerų projektų, bet tuo pat metu laikantis 3A reitingo, kuris užtikrintų multiplikatoriaus efektą. Ačiū. Ačiū. Toliau socialistų ir demokratų frakcijos vardu Kostas Mavrydės. μέρους της ομάδας μας καλή επιτυχία στο έργο. Aš SMD e, socialdemokratų frakcijos norėčiau Jūs visų pirma pasveikinti, e, pradėjus pirmininkamą ir e, džiaugiuosi galėdamas bendradarbiauti su Jumis. Dėl dviejų temų norėčiau paklausti pirmiausia dėl bankų sektoriaus ir dėl Jūsų, pirmininkančios Latvijos, prioritetų bankų sąjunga yra e, svarbi tema per jūsų pirmininkavimą. Neseniai e, Teisingumo teismo priimtas sprendimas yra labai svarbus elementas trejeto, e, bendradarbiavant su trejetu. Ar jūs mes norėtume jūsų paprašyti, kad E, ekonominės temos e, būtų vykdomos pagal demokratinį legitimumą. Nes žinome, kad 2013 metais vyko e, trage, tragedi, tragiška patirtis Kipre, kai, kai Europos centrinis bankas pas, e, padarė didžiulį e, spaudimą bankų e, sąjungai. Tai buvo kaip paskutinė priemonė pritaikyta. Tai ir, kaip, ir taip pat norėčiau pas, paklausti apie konkurencingumo sąlygas, kokios sąlygos bus keliamos, jeigu centrinio banko rezervas nėra garantuojamas. Ar jūs manote, kad periferijoje esančios šalis e, turi galimybę garantuoti e, e, mokumą ir ar gali būti, kad centrinės Europos valstybės gali užtikrinti joms tokią garantiją. Mums reikia subalansuotos sistemos ir norėčiau paklausti jūsų būtent to. Varbūt mana atbilde būs nedaudz. Galbūt mano atsakymas bus bendresnis ir bus skirtas ne vien tik tai bankų sąjungai. Tai bankų sąjunga yra vienas iš mūsų prioritetų. Kaip minėjote, praėjusiais metais buvo žengti svarbus žingsniai, e, kuriant bankų sąjungą. Ketvirtą lapkričio Europos centrinis bankas įgavo bankų priežiūros galės pagal bendrąjį priežiūros mechanizmą po bendro bankų sistemos vertinimo, kas buvo būtina prieš žengiant šį žingsnį. Buvo įvertinti įvairūs rodikliai ir keli bankai turėjo gerinti savo kapitalo rodiklius. Na, tai reiškia, kad bankai gali lengviau teikti kreditus ir finansuoti ekonominę veiklą. Tuo pat metu bendrasis priežiūros mechanizmas nereiškia, kad reikia, na, turi būti laikomas sustakeliškų nuotaikų, reikia mechanizmą gerinti, reikia aktyviau dirbti tam, kad sustiprintume bendradarbiavimą tarp ECB ir nacionalinių centrinių bankų bei bankų priežiūros institucijų. kad galėtume geriau vertinti bankų veiklos modelius. Ir tai leistų iškirsti kelią tokių įvykių paskartojimų, kaip, kad, pavyzdžiui, įvyko Kipro bankinėme sektoriuje. Ir mes ketiname bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis pusėmis. Ačiū. Jūs nes, nieko nepasakėte apie trejetą. Tātad e, jautājumā par e, šo trojku mums ir nepieciešams. Na, klausimas apie trejetą. Turime palaukti keturių pirmininkų ataskaitos, kuri yra rengiame. Ir remiantis tą ataskaitą valstybės narės apsispręs dėl tolesnių žingsnių. Thank you. Next. Ačiū. Kitas e, kalbėtas AKR e vardu, ponas Berta Lukė. Pirmininkė. Sveiki atvykę į e, Europos parlamento ekonomikos komitetą. Visų pirma, norėčiau pakalbėti su jumis kaip su Ekofeno pirmininku. E, kaip jūs galėtumėte įvertinti Europos komisijos e, naujausią e, lankstumo įvertinimą dėl stabilumo ir augimo pakto? Su Prancūzija ir su Italija pastaruoju metu vyko daug problemų. Prancūzija gauna turi per didelį deficitą ir uh, E, taip pat e, e, atsilieka nuo trumpalaikės vidutinės trukmės biudžeto tikslų, o Italija kaž, nepasiekė 2015 metų biudžeto vidutinės trukmės tikslų ir dabar Prancūzija turi įgyvendinti tam tikras struktūrinės reformas, o Italija, e, Italijoje yra nustatytas ekonomikos silpnumas. Kaip jūs e, vertinate e, ekonomikos, Europos komisijos reikalaujamą lankstumą? Ir taip pat kurį, kurį mini komunikate. Jūs išgyvenote 2008-2009 metais ekonominę krizę kaip ir visi e, kiti, tačiau e, Europos Sąjungoje Latvija pasirodė labai gerai, labai e, tiksliai. Ir ar jums per numatytą laiką pavyko sumažinti deficitą iki nustatytos ribos ir e, iki 3 procentų. Kaip jūs galėtumėte paaiškinti savo tautai, e, kad e, Europoje negali būti taikomi dviejopi masteliai, e, vieni mažoms valstybėms, o kiti didelioms valstybėms. Žinojot, par pirmo sadaļu, kā. Atsakydamas į pirmą klausimą, kaip Ekofino pirmininkas, turiu pasakyti, kad pritariu komisijos komunikatui, kad būtų panaudotas lankstumas, kuris numatytas pagal stabilumo ir augimo paktą. O strateginių investicijų fondas neturės įtakos stabilumo ir augimo paktui jokių būdų. Komunikatas kur kas aiškiau išdėsto valstybėms narėms, kaip komisija vertins atitinkamus rodiklius. Šis vertinimas yra komisijos prerogatyva. Taryba šiame vertimo procese negali dalyvauti, mes surenksime diskusiją su komisija, klausysime, išklausysime jų e, ataskaitos ir e, tai, kokios pasakmes jis duoda ir tikimės, kad komisija įvertins e, situaciją ir įstikinsime, kokios yra ministrų nuomonės, ką jie mano apie tos naujus pokyčius. Ir viena iš galimybių yra keisti esamus teisės aktus. Mums malonu, kad komisija ketina panaudoti lankstumą nuostatas, nekeičiant teisės aktų. Komunikatas aiškiai rodo, kad stabilumo ir augimo paktas ir fiskalinė disciplina tebe galioja, struktūrinės reformas vykdyti vis tiek reikia. O dėl antrojo klausimo, dėl dvigubų standartų ir finansinės naštos. Aš nemanau, kad šis komisijos komunikatas e, išdėsto kažkokius dvigubus standartus. Lankstumo reikalavimai bus vienodi visoms šalims. Thank you. Uh... Aš turėjau dar laiko, taip? Aš galvau, kad laiko buvo. Uh, Alde coordinator Sylvie Goulard, the floor is yours. Sylvie Goulard, Alde koordinatorė. Sveiki, ministrė, ačiū, kad atvykote. Norėčiau paklausti jūsų vieno tokio bendro dalykų. Jūs kalbėjote apie tai kaip jūs žiūrėsite atidžiai visus dalykus, Lisabono strategija, stabilumas apie tai, kas yra svarbiausi, paminėti visus svarbiausius e, dalykus, bet prisimename, kad kai kurios valstybės narės nesilaiko įsipareigojimų dėl biudžeto drausmės, e, nedarbo lygis visoje eurozonoje yra nepaprastai aukštas, e, valstybės narės kai kur padarė klaidų, Bet taip pat ar e, nemanote, kad yra užsipuldinėjamas Europos centrinis bankas, e, jo nepriklausomumas, kaip mes galime visi e, gyventi tokioje aplinkoje? Norėčiau paklausti jūsų, ką jūs galvojate apie tai. Ir man atrodo, atrodo, kad mes turime galvoti apie mūsų visų įsipareigojimus, tai yra dalytis bendrais pinigais ir kad visi galėtų e, tuo naudotis kaip uh, piliečiai. Ar Ar jūs nemanote, kad reikia grįžti prie bendrų dalykų, ne apie atskirų valstybių interesus? Norėčiau būtent to paklausti. <clears throat> Kā es jau minēju savā uzrunā, tad. Kaip jau sakiau pradžioje, situacija yra sudėtinga, ekonominė situacija. tačiau jis susidarė po 8-9 metų finansų krizės ir mes nesame išskirtiniai. O kokia yra išeitis, kaip galima išeiti iš šios situacijos? Latvija, pavyzdžiui, taikė griežtą e, finansų drausmę, įgyvendino struktūrinės reformas. Dabar daug finansavimo buvo skirta skirta investicijoms krizinio laikotarpiu. E, gavome finansavimą iš struktūrinių fondų, tačiau krizės neįveiksime tik su kažkokiu vienu atskiru elementu fiskalinė drausme ar struktūrėmis reformomis. Mums reikia ir investicijų. Daugelis šalių gali naudotis sanglaudos fondais – Komisijos pasiūlymas sulaukė tarybos pritarimo. E, turiu galvoje investicijų, e, strateginių investicijų fondą. Tas fondas e, sudarys galimybės visoms valstybės narėms investuoti. Jisai bus skirtas visoms narėms. Manau, kad tai yra vienas iš atsakymų, vienas iš sprendimų. ECOFIN yra pasiryžusi patvirtinti būtinus teisės aktus iki kovo mėnesio ir mes jau esame aptarę su komiteto pirmininku mūsų tolesnius darbus, kas buvo, ka, pavyzdžiui, kad e, iškart, kai bus patvirtintas jau e, teisės aktas, tada galėsime pradėti trišalės darybas. Esu įsitikinęs, kad investicijų planas bus vienas iš sprendimo būdų mažinti nedarbui, taip pat e, skatinti augimui. Ir investicijų planas neištums kitų būdų, kurie, kitų priemonių skirtų augimui skatinti. Mums reikia e, fiskalinės drausmės struktūrinių reformų. Thank you. Now on behalf of... Ačiū, Guo vardu Miguel Viegas. Uh, eu começo talvez com uma pequena Ačiū. Aš pradėsiu nuo kritikos. Europos parlamente yra įprasta e, kritikuoti vyriausybės. Tas to nedaro, tas kito nedaro. Problema yra ta, kad e, šalise egzistuoja skirtinga realybė, skirtingas nedarbo lygis, skirtingai remiamos investicijos ir panašiai. Reikia nepamiršti, e, e, kas e, yra geras, kas yra prastas mokinys. Latvija yra geras mokinys. Jūs turė, sumažinote ma, minimalų atlyginimą 20 procentų. Toliau BVP grįžo E, grįžo e, padidėjo 25 procentais. Ir e, aš kalbėdamas apie tai galiu pasakyti, kad lankstumo galimybės yra signalas, rodantis, ką reikia daryti sunkioje realybėje. Negali būti taip, kad yra kuriama tokia politika, politika kuri kuri yra prašyta komunikate. Ir e, jūs parodėte, kaip taikant tokias disciplinuotas priemonės galima įsikapstyti iš e, sunkumų. E, Portugalijoje, pavyzdžiui, reikia smarkiai pagerinti investicijas, pas mus jos yra labai didelės, o mums būtų pravartu tai padaryti. Ir dabar E, aš manau, kad mes turėtume išplėsti galimybę e, deficitiniams šalims taip pat e, pritaikyti deficito pervišio procedūrą. Ir taip pat pasižiūrėkime į Graikijos situaciją kai kurie ekspertai, pavyzdžiui, Vokietijos ekspertai siūlė uh, Um, organizuoti konferenciją dėl skolininkų, nes kai kurios šalis apskritai negalės gražinti skolų. Ką Jūs apie tai manote? Dėkoju už užduotus klausimus. Pirmiausia, pakoreguosi, mūsų nedarbo lygis yra žemesnis nei 10 procentų o lygmuo per pastaruosius e, dviejus metus e, jis liko toks pat. Per krizę nedarbas buvo apie 20 procentų. Dėl fiskalinės drausmės ir e, augimo bei stabilumo pakto mes turėjome galimybę palyginti situaciją 2008 ir 2009 metais ir dabar. Mūsų priemonės Latvijoje buvo labai kritikuojamos. Mes negalėjome su nieko lygintis, tačiau dabar matome, kad mūsų augimas ir plėtra yra teigiami. Mūsų situacija nėra jokia specifinė ir mes turėjome problemų su nedarbu, jaunimo nedarbu ir laisvų judėjimų. Žmonės emigravo iš Latvijos Tačiau gerai yra tai, kad Europoje e, mes esame viena iš greičiausiai augančių valstybių po krizės. Mes įstojame eurozoną ir be to e, mes turėjome galimybių, kurias e, mums suteikė sanglaudos fondai, o tai sudaro apie 70 procentų visų investicijų ir be to mes pritraukėme privačių investicijų. Mūsų verslas atgavo pasitikėjimą valstybę ir pradėjo vėl investuoti. Ir sėdėti ant skolų ir be, neturint struktūrinių reformų, be disciplinos, mes susidarytume tik tais daugiau skolų ir tiek. Toliau dabar ponas Anemans. Dank u, voorzitter. Mijn vraag aan het Litse voorzitterschap. Ačiū. Latvijos pirmininkaujančios valstybės norėčiau paklausti. Vakar AFKO komitete ministras sakė, kad a, kažkas turės pasikeisti. At, atrodo, kad jūs dabar norite būti visoko a, viršuje. A, E, sakėte, kad visi e, gautų naudos dėl lankstumo, tačiau taip nėra iš tiesų. Ir dėl trejato jūs taip pat e, pateikėte labai gražų atsakymą pirmininkaujančios valstybės vardu. Ką darysite per ateinančius tris mėnesius, nes rytoj mes šitą klausimą aptarsime su ponu Dragi apie, kalbėsime apie valstybės skolų supirkimą. Ir ECB ir bendrai ES kontekste, ar turite viziją, kaip e, galėtume tai pakeisti? E, mes e, kalbame apie nedidelę valstybėlę Europos Sąjungoje, kuri e, išgyveno sunkę taupimo programą. E, kažkas turės pasikeisti per jūsų pirmininkavimą. Jeigu ne, tai ar jūs darysite tai, ką sako jums komisija? E, jūs kalbate apie lankstumą, komisija, tačiau komisija turi priimti sprendimą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 buvo gana kritiškas. Bet tokios yra taisyklės. Ekofino įnašas dėl lankstumo yra renkti e, diskusijas dėl komisijos komunikato. Ir išreikšti finansų ministrų nuomonę šiuo klausimu, perteikti ją. Dėl to, ką komisija rekomenduoja daryti ir ko nesako, nerekomenduoja. E, dokumentų aptarimas minimas. Aš suprantu, kad pirmininkaujantis šalis turi galiojimus ir uh, mes turime išklausyti valstybių narių e, nuomonės ir atsižvelgti į jas. Savo pirmininkavimo metu mes tą ir darysime. Ir aš tai galiu dabar pasakyti, kokios bus valstybių narių nuomonės požiūris, bet e, kaip Latvijos finansų ministras, aš manau, kad mes e, turime toliau dėkti finansų drausmę, įgyvendinti struktūrinės reformas. Dėl to e, labai esame patenkinti komisijos komunikatu dėl lankstumo, nes jis e, suteikė daugiau aiškumo apie taisyklių interpretavimą. Kalbėjome su komisijos atstovais apie tai ir jie nebando pakeisti stabilumo ir augimo pakto, ar jį jo kažkaip tai visiškai sušvelninti. Komisija nesiūlo niekaip keisti augimo ir stabilumo pakto. Jeigu kalbėsime apie prioritetus, tai norėčiau pasakyti, kad vienas iš mūsų prioritetų yra sustiprinti vidaus rinką. Mm, energetikos, skaitmeninę rinkas. E, tai labai svarbu Latvijai. Latvija yra e, interneto padengimo kontekste yra ketvirtoji šalis e, E, užtikriname greitį, o bendrovėms labai svarbu yra užsitikrinti bendrą rinką, bendrą komunikacijų rinką. Tai yra vienas iš mūsų prioritetų taip pat. Dabar Krišienis Karinč. Ačiū pirmininkė. E, kalbėsiu latviškai. Gerbiamas ministrė. Jūs esate Latvijos finansų ministras. Jūs e, taip pat e, pirmininkavote biudžeto ir mokesčių e, parlamentiniam komitetui, kai ministras pirmininkas buvo Valgis Dambrovskis. Jūs labai aktualiais klausimais užsėmėte. Europos parlamente mes susidurime su keistokia situa keistokia situacija. Vyksta kartais pseudo diskusijos tarp tų, kurie remia finansų drausmę ir tarp tų, kurie pasisako už daugiau investicijų. Atrodo, kad reikia rinktis tarp uh, nuoseklumo, nuosaikumo ir investicijų. Kai kurie Europos parlamento nariai interpretuoja komisijos komunikatą kaip e, čiaupo atverimą, kuris pils pinigus ir galima bus juos leisti e, visiškai betodariškai. Bet kokios bus e, pasiekmes, jeigu mes nieko nedarysime? Ačiū šį klausimą. Manau, kad abu tie dalykai yra svarbus ir gali būti kartu įgyvendinami. Aš e, Latvijoje, kaip sakėte, buvau biudžeto komiteto pirmininkas. Ir tuomet buvau atvykęs į Europos parlamento biudžeto komitetą ir sakiau, kad galima uh, E, suderinti taupimą, e, drausmę ir investicijas. Manau, kad tie dalykai gali vykti vienu metu. Taikėme taupimo priemonės įgyvenome struktūrės reformas, bet tuo pačiu metu e, išlaisvinome tam tikrus išteklius, kuriuos galėjome panaudoti investicijoms tam, kad galėtume e, prisidėti prie bendro finansavimo e, investicijų, dalis kuriuo atėjo iš sanglaudos fondo. Ir investicijų buvo daugiau, ne mažiau. mums buvo taikoma e, priežiūros programa iš Tarptautinio valiutos fondo, Europos Sąjungos. Visas finansavimas, kurį mes turėjome, skyrėme bendro finansavimo projektams e, kartu su Sanglaudos fondu Dabar mes e, savo priemonių dėka sugebėjome dviems metais anksčiau negu numatyta gražinti paskolą tarptautiniam valiutos fondui. Paskatinome augimą savo priemonėmis, nedarbo lygis pradėjo mažėti. Atrodė, kad tai nėra logiška, nes sumažinome administracijos darbuotojus 20 procentų Kita vertus, investicijos pradėjo didėti ir trejus metus mes buvome greičiausiai auganti ekonomika Europos Sąjungoje po to, kai įdėgėme reformas. Keturiųjų metų rezultatai rodo, kad Mes esame eurozonos aukščia, greičiausiai auganti ekonomika, BVP auga 2,8 procento. Tikimės, kad tai bus ir 15 metais. Aš esu įsitikinęs, kad investicijos struktūrinės reformos ir taupimas neturėtų būti vertinami kaip prieštraujantis dalykai. Tai yra e, to paties priemonių paketo dalis. Per e, bendrą finansavimą mes sugebėjome sutaupyti ir nepadinome biudžeto deficito. Nina Gil. Ačiū pirmininkė, dėkuoju už prioritetų pristatymą. Norėčiau e, užduoti tris klausimus. Pirmiausia, dėl investicijų plano. Jūs paminėjote anksčiau, kad vyksta politinės diskusijos su valstybėmis narėmis. Manau, kad labai svarbu, kad būtų numatytas lankstumas valstybėse narėse, kad jos skirtų pinigų į investicijų fondą, ką reikėtų kompensuoti nacionaliniuose biudžetuose. Taip pat sakėte, kad dėl projektų finansavimo, tai, finansavimo jūs tik tai žiūrėsite į trigubo A reitingą Maniau, kad investicijų fondo mintis buvo vertinti projektus, e, tuos projektus, kurie nesusilaukė finansavimo, negalbė, sugebėjo pritraukti finansavimą. Svarbu e, ieškoti Europos neprietinės vertės. Antra, kaip pranešė dėl pinigų rinkos fondų, esu nusivylusi, kad jūs nepaminėjote to kaip vieną iš savo prioritetų. Šis pasiūlymas svarstamas nuo 13 metų rugsėjo mėnesio. Pirinkaujantį Italiją dėjo nemenkas pastangas, kad e, apjungtų skirtingas pozicijas taryboje. Ekonomikos reikalų komitetas turės balsuoti dėl šio pranešimo e, biržė, e, vasario 23 dieną. Manau, kad tai yra vertinga priemonė, kuri vertinga kapitalo rinkų sąjungai. Norėčiau, kad jūs užtikrintumėte, kad, užtikrintumėte, kad e, šis dokumentas susilauktų prioriteto jums pirmininkaujant. Ir turint skirtingas pozicijas, man atrodo, kad jūsų atskamybė yra ieškoti sustarimo tarp valstybių narių ir pradėti darybą su parlamentu. Paskutinis dalykas, labai trumpai. Aš džiaugiuosi jūsų atsidavimu užtikrinti sąžiningas mokesčius, tačiau yra tam tikrų dalykų, kurie mums svarbus. Komisijos narys Moskavisi kalbėjo apie šalių ataskaitas, apie valstybių narių e, įmamus e, mokesčius. Taip pat kalbama apie juodai sąrašą dėl mokesnių rojų. Norėčiau sužinoti, kurias sritis, kuriuose sritise jūs dirbsite savo pirmininkavimo metu ir kokios pozicijos laikysitės. for this. <clears throat> Ačiū, ponė Džil. Paminėjote labai svarbų klausimą, kuris taip pat svarbus yra ir Latvijai. Čia turiu galvoje mokesčius. Mokesčių klausimai yra labai platis rytis. Aš turiu pasakyti, kad Latvija imsis e, tų mokesčių klausimų, kai tik tai bus įmanoma tai padaryti. Tai yra labai platis rytis, mes esame pasiryžę čia dirbti, nors mūsų patirtis rodo, kad nuo krizės pradžios susidūrėme su e, šešėlinės ekonomikos problemomis mokesčių vengimu. Pastaraisiais metais daug padaryta šalyse, priimta teisės aktų, siekiant e, panaikinti šį reiškinį, daug galių suteikta mokesčių e, administracijoms kovoti su mokesčių vengimu. patvirtiname teisės aktus dėl nulinių deklaracijų, ko nebuvo galima patvirtinti prieš 20 metų, dabar e, šie dokumentai patvirtinti. Tai labai svarbu, kovojant su e, nusikaltimis ir mokesčio vengimu. Mes taip pat įvedėme deklaracijas, kurios leidžia nustatyti netitikimus tarp oficialių pajamų ir realių išlaidų ar gyvenimo būdo. Taigi, mokesčių klausimai yra vienas iš mūsų prioritetų ir mes aktyviai dirbsime ir šioje srityje. Negaliu paminėti jokių konkrečių dokumentų šioje srityje, bet, bet kai tie dokumentai bus pa, pa, parengti, mes dirbsime tiesiais. Aš uždaviau klausimą ir apie pinigų rinką, pinigų rinkos fondus. Tai labai svarbus klausimas man. Jā, es domāju, ka mēs varam pārsniegt uh, laiku. Aš manau, kad kad tai yra taip pat svarbus klausimas, pinigų rinkos fondų klausimas. Italijos pirmininkavimo dėka buvo pasistumėta nemažai į priekį, tačiau išlieka tam tikrų prieštaravimų. Ir mums kol kas nepavyko suformuoti bendros pozicijos. Mes paprašėme, kad komisija pasiūlytų mm, išeičių dėl tų prieštaringų klausimų ir kai gausime komisijos pasiūlymus, tęsime darbą netidėliodami, kad būtų galima pasiekti kažkokį sustarimą su valstybinėmis narėmis. Deja, tie prieštaravimai neleis e, mums pasistumėti į priekį be naujo komisijos pasiūlymo. Taip pat svarbu gauti ir komisijos poveikio vertinimą kai kuriais klausimais. Thank you, but... Ačiū, bet parlamentas balsuos vis tiek. Ir kaip esame sakė anksčiau, parlamentas tikisi, kad trialogas prasidės laiku, remiantis parlamento poziciją ir bendruoju komisijų e, tarybos požiūriu. Todėl mes tikimės, kad jūs prisidėsite prie šio reglamento e, rengimo iki pusmečio pabaigos, kas yra komiteto prioritetas. Ivana Maletič. Dobrodošli su želi ministru i predsjedniku Eko. E, sveiki, ponia ministrė, Kofino pirmininkė. Turiu du klausimus. Vienas yra tas e, prans, Šveicarijos franko e, kurso kilimas, kuris nustebino visus ir paveikęs kitas šalis. Atrodo, kad čia situacija negerėja. Ar jūs galite e, pasiūlyti e, dar ketinate ką nors daryti e, komisijoje, tai yra taryboje. Ir kitas klausimas yra strateginių investicijų fondas, jo santykis su struktūriniu fondu. Ką ketinate daryti, kad kad nesidubliuotų darbas su stru... E, sanglaudos politikos fondu ir e, kaip užtikrinti, kad šis fondas e, būtų papildomas fondas, o nepakeiti, nepakeistų sanglaudos investicijų. Tātad jautājumā par. Ačiū už klausimą atskaidamas apie Šveicarijos franką, galiu pasakyti. A, ir, ir, ir apie turimas paskolas Šveicarijos frankais, na tai problema rimta. Labai gaila, kad įvykiai klostosi tokia linkme, tačiau E, jeigu planuosime kažkokius kompensacinius mechanizmus, tai juos turės mokėti mokesčių mokėtojai, o ankstesnė kadencija parlamente buvo numačiusi priešingai patvirtinama teisės aktus dėl bankų sąjungos. Tai yra visiškai priešinga kryptis. Europa nusprendė, kad, kad mes negelbėsime tų, kurie dirba finansinėje sistemoje, bankai turi gelbėtis patys, panaudodami akcininkų indėlį, didelių investuotojų indėlį. Ar Europa parodė finansų rinkoms, kad tai bus, teikdama, kad kiekvienas yra atsakingas už kreditavimą pats Kiekviena institucija pati yra atsakinga už e, savo suteiktas paskolas. Nebūtų geras sprendimas vieną metodą taikyti, vienas nuostatas taikyti kredito institucijoms, o kitas nuostatas e, individams. Aš esu finansų ministras. Įsivaizduokite situaciją, kad kad e, Latvijos žmonės kreipsis į mane, sakydami, kad mes turėjome indėlių Rusijos rubliais ir kadangi, kadangi buvo siūloma 12 procentų palūkanos už rublius, dabar Rusijoje krizė ir ką jūs kaip finansų ministras galite padaryti, kad išgelbėtumėte mūsų, mūsų santaupas. Aš te, te galiu atsakyti vienu būdu. Kiti mokesčių mokėtojai nėra atsakingi už tai, kad jūs pasirinkote laisvai padėti indėlį Rusijos rubliais. Tai reiškia, kad mes nesikišime, nes kompensavimo mechanizmai tokie prieštarautų ankstesniems Europos parlamento sprendimams dėl bankų sąjungos. Bankai turi patys e, padėti panaudodami kreditorių akcininkų e, pinigus ir tik po to galima naudoti stabilizavimo mechanizmą ar laukti ECB įsikišimo. Mes negalime daugiau nieko siūlyti asmenims, nes visi pinigai yra mokesčių mokėtojai pinigai. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas ministrė. Pirmiausia, komplementas. Aš pastebėjau uh, Aš, aš turiu e, dokumentų paketą dėl bankų struktūrinės e, reformos ir matau, kad e, yra labai pasiekta didelė dinamika nuo, ta, nuo to momento, kai jūs pradėjote pirmininkavimą ir aš tikiuosi, kad parlamentas, kai mes parengsime šitą dokumentų paketą, mes kartu su taryba galėsime diskutuoti apie tai. Per pastarąjį pusmetį labai snarkiai buvo atsieti, atsieti eurozonos e, e, e, eurozonos siekiai pažaboti infliaciją ir infliacija sumažėjo 2 procentais. Labai svarbu ką Jūs galvojate apie struktūrinės reformas. Mes e, e, laukiame, kad e, bus įvykdyta pinigų reforma ir kokia, kokia ta reforma bus, kad eurozona išvengtų panašios krizės kaip Japonijoje. Europos Europos komisija uh, perspėjo, kad e, remiantis ECB e, instrumentais nepavyks, e, tik remiantis jais nepavyks išvengti Japonijos krizės. Tad jeigu per jūsų pirmininkavimą pasikeis lūkesčiai dėl infliacijos iš ECB perspektyvos, kokius papildomus instrumentus jūs galėsite pritaikyti. Be to, ką jūs jau sakėte, tai, e, tai yra investicijų fondas, kurį e, e, nori steigti Junkeris. Kaip mes galime grįžti prie augimo kurso? Paldies par jautājumu. Un... Ačiū už užduotą klausimą. Pirmiausia, dėl Europos centrinio banko ir defliacijos bei infliacijos priemonių. Žema infliacijos rizika, jos prevencija yra ECB prerogatyva pagal jo mandatą, nes valstybės narės neturi kitokių instrumentų. Esu tikras, kad ECB ir toliau dirbs pagal savo įgaliojimus ir nereikia dėl nieko jaudintis. Dėl rim, didelės pažangos siekiant bankų sąjungos. Mes toliau dirbsime tam, kad atsigautų eurozona. Minėjome ir Latvijos pavyzdį. Na, o grįžtant prie pono Karinč klausimo, visos minėtos priemonės turi eiti ranka rankon. Europos centrinio banko nepriklausomumas buvo e, būtinas, e, kad įveiktume Latvijos krizę. Ir aš manau, kad turime užtikrinti centrinių bankų nepriklausomumą. Latvija taip pat stengiasi sumažinti Centrinio banko nepriklausomumą, tačiau mes laikėmės tam tikro kurso ir pasiekėme teigiamų rezultatų. Manau, kad ECB situacija yra panaši Ankstesnė patirtis rodo, kad ECB įvykdė savo pareigas labai gerai. Dėkoju. Ich, ich wollte nur einmal, äh, ich wollte... Aš... Sekund. Yes. 20 sekundžių. Uh, Aš trumpai dar norėčiau papildyti klausimą, ar jūs e, manote, kad e, mes pasiekę tą nulinę ribą, e, mes iš tiesų turim, turime galimybę pasiekti tuo, tą 2 procentų lūkestį. Uh. Es domāju, ka e, tas e, patreizajā situācijā risku nerada. Un arī e, jūsu tālākais uzdotais jautājums. Manau, kad dabartinėje situacijoje ir jūsų tolesnis klausimas dėl galimybės atstatyti augimą, tai yra tai, kad šį semestrą mes e, turėsime Europos strateginį investicijų fondą, kuris padės atnaujinti e, ekonomikos refinansavimą. Thank you. Uh, we have two requests for KHDI. Uh, we make... Du spontaniški pasisakymai. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Zyliai, po to kitam prašančiam. Dėkoju dėl Junkerio plano. Patinka ar nepatinka, per Latvijos pirmininkavimą jis bus patvirtintas. O tai reiškia, kad mes būsime atsakingi už jį, jeigu jis nepasiteisins, ir būsime giriami, jeigu jis pasiteisins. Klausimas yra, kaip e, yra sukurta Junkerio plano sistema. Kaip manote, ar nebijote, kad dauguma projektų bus įgyvendinti vakarų Europoje, bet nebus periferinėse valstybėse dėl to, kad privatus kapitalas nori investicijų gražos. Ir galbūt nėra gerai investuoti į kitus projektus, kurie galbūt bus svarbesni geopolitiškai. Renato Sorų. Ačiū pirmininkė. Savo pranešime metinėme pranešime prezidentas Obama kalbėjo apie praeitį, apie tai, apie tai ką jie išgyveno ir dabar Junktinėse valstijose augimas siekia 5 procentus. Per pastarosius 25 metus taip pat e, buvo labai dideli nedarbo lygiai, tačiau vis tiek visi pasitikė Junktinėmis valstijomis. Ir Europoje mes turime e, rasti e, būdą, kaip apsitarti, diskutuoti, palyginti įvairią šalis, e, palyginti jų veiklą ir rasti, kas yra geriausias. Galbūt nereikia ieškoti paties geriausio ir pažangiausio mokinio. Junktinėse valstijose yra sava ekonominė ir fiskalinę politiką. Be abejo, jie pasižiūrėjo savo reformas ir e, jų reformos nuskurdino vidutinį sluoksnį, tačiau e, jos e, neprivedė prie didesnės socialinės atskirties ar nenuskurdino švietimo sistemos. Per šitą semestrą, ar jūs manote, kad jūs galėsite kažką padaryti, kad priartintumėte mus prie e, sėkmės, kurią patyrė Junktinės valstijos? E, mes geriau turime dirbti kartu, o ne tarpusavėje ginčytis. Ačiū. Tātad e, šie divi jautājumi varbūt kaut ko. Dėkuoju už šios du klausimus. Jie, e, turėčiau pastebėti, dubliuojasi šiek tiek, todėl mano klausimas, atsakymas bus glaustas. E, galbūt šiek tiek ir viršysiu man skirtą atsakymo laiką, reaguodamas tai, ką pasakėte. Jam neligybės mastai kur kas didesni negu bet kurioje iš ES narių. Ne, iš tikrųjų nelengva mums susitarti tarpusavėje, bet pasaulio istorijoje tai yra vienintelis laikotarpis, per kurį Europoje nevyko tarpusavio karų. Nelengva susitarti dėl visko, bet bent jau mes nebekovojame vieni su kitais. Dėl investicijų plano ir pono Zylės klausimo. Nemanau, kad būtų toks pavojus. Kadangi svarbu, jog naujos šalys. E, beje, pasakysiu, kad 80 procentų sanglaudos fondo lėšų keliauja į naujas šalis. Jie naujos šalis e, bijojo, kad bus sumažintos sanglaudos lėšos. Taip neatsitiko. Ir galiu pasakyti, kad sanglauda valstybėms narėms išlieka priemonė finansavimo, kurią galės jos naudotis, o antra, jeigu visos Jeigu ES plėtosi subalansuotai, e, vieningai, e, tai bus labai svarbu visai, visai ES. Bus įgyvendinami plataus masto projektai didesnėse šalyse, bet ir mažesnėse šalyse, pavyzdžiui, Rail Baltica. Mes kartais pamirštame apie 70 milijardų eurų kurie yra skirti e, smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Du šimtai milijardų iš viso, o 70 milijardų MVI. Manau, kad lėšų paskirstimas bus tolygus. Svarbu yra užtikrinti, kad investicijų finansavimas nereikštų papildomų išlaidų iš valstybės biudžeto. Mes turėtume pirmiausia galvoti apie privačias investicijas. O investuotos lėšos turėtų sugrįžti didžiausias pavojus Europa be strateginių svarbiausių investicijų. Galvojame apie bendrosios rinkos plėtotę. Verslas prekiauja tarpusavėje ES ir jeigu atsiras stagnacija, tai jokios šalis ne, neišloš iš to. Sanglaudos politika turėtų E, paskatinti to lygo ES vystimasi. Esu įsitikinęs, kad strateginių investicijų fondas numatys lėšas ir naujoms valstybėms narėms. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai įdomiai pasikalbėjome. Paskutiniai klausimai rodo, kad investicijų planas nepaprastai svarbus. Galiu pasakyti, kad kitą pirmąjį 15 val. komisijos narys Katainenas atvyks ir išsameu pristatys komisijos pasiūlymus. Tuomet mes galėsime pradėti diskusijas, dėrėtis dėl e, pasiūlymo turinio. Tai vyks labai greitai. E, Dėkoju Jums, ministrė, kad atvykote. Ačiū Jums už pristatytus prioritetus. Norėčiau akcentuoti, kad e, pinigų rinkos fondo e, klausimas yra labai svarbus, e, taip pat jo, jo baigi, užbaigimas svarbus teisėkuros klausimai, taip pat lanks lankstumo e, dalykai, reikia e, išaiškinti pasiūlytas taisyklės. Aš e, vertinu jūsų tokią poziciją, visiškai su jie sutinku. Tai yra priemonė, kuri turėtų būti vienodai interpretuojama visoje Europos Sąjungoje ir tai yra labai svarbu visiems. Latvijos komisijos narys iš Latvijos taip pat svariai prisidėjo prie šių iniciatyvų, vyks toliau diskusijos, pinigų politika yra ECB kompetencija, mes balsavome dėl rezoliucijos kaip komitetas, kuriame buvo išreikštas rimtas susirūpinimas dėl infliacijos e, normos žemų lūkesčių mes turėtume būti arti prie 2 procentų tikslo, šiek tiek žemiau jo, taigi labai svarbu taikyti įvairias priemonės. ECB turi pagal savo įgaliojimus e, taikyti įvairias priemonės, kad tą siklą, tikslą užtikrintų, bet tuo pačiu metu mes e, visiškai palaikome Europos centrinio banko nepriklausomumą. Ačiū, kad atvykote, ačiū Jums už Jūsų mm, mintis, e, dirbsime kartu, o savo ruoštų linkiu Jums sėkmės. Posėdis baigtas, grįšime 15 val. Ačiū. Yeah. Chairman, but